Buongiorno colleghi, iniziamo subito, chiedo scusa per la distrazione e il ritardo dei 10 minuti. Labas, ties kolegos, pradedame posėdį, atsiprašau, kad 10 minučių vėluojame ir pradedame. Nuo kad e, vyksta pasirengimas vizitui į Berlyną. Taip pat buvo prisiminta, kad reikia atsisai neberengti, kad nebereikia rengti vizito į Rumuniją darbo tvarkės. Mm, ir 2012 metų vizitų sąrašas, ponia Aukien dėl priimtų sprendimų. Man atrodo, aš girdėjau, kad gandų, kad yra bandymų pasi, pasikesinti į e, šio komiteto daugumos sprendimus. Jeigu iš tikrųjų taip yra, tai apie tai sužinos spauda ir bus skandalas. Ačiū ponia Auken. Kalbant apie 2012 metų oficialių vizitų sąrašą, koordinatoriai e, sureagavo į biuro e, pateiktą prašymą pateikti daugiau informacijos apie delegacijų narių skaičių ir numatamas šalis, aplankyti šalis. Ir praeisiais metais jau buvo minėta Italija, Ispanija, Italija, Prancūzija. Ir pridūrėme dar dvi vietas. Uh, Ispaniją ir Vokietiją po koordinatorių posėdžio. Programos bus toliau e, tobulinamos. Koordinatoriai taip pat pastarėsi dėl pra, to, koks, kas turėtų ruošti 2000 pranešimą apie 2013 pily, kaip piliečių metus ir pranešimą apie tai rengs Europos E, Laisvės ir demokratijos frakcija. Taip pat sulaukime informacijos iš, institu, iš konstitucinio reikalų komiteto dėl e, piliečių pateiktų peticijų nagrinėjimo tvarkos ir tikėtina, kad mūsų komitetui teks ruošti nuomonę. Ir kaip vakar sakėme, komiteto posėdėje. Parlamentas gavo informaciją pranešimą iš teismo dėl tie gerbavario bylos, kurio peticiją atmetė šis komitetas 2007-aisiais, nes buvo nuspręsta, kad ji nepriimtina ir ponas Teigerbaueris pasiskundė dėl to teismui ir teismas paprašė, kad komitetas pagrystų, kokiu pagrindu buvo nuspręsta, kad ši peticija yra nepriimtina. Ir koordinatoriai vakar šį klausimą svarsti. Bus pakeistas e, peticijos teikėjui skirto laiško turinys dėl peticijos neprimtinumo. Uh, Darbo tarkis projektas jums dar bus išsintinėtas, nes vakar jo tikriausiai neturėjote. Tai tiek apie vakar dienos koordinatorių posėdžio darbą ir tuo aptarėme šį darbo tvarkės punktą toliau. Toliau, pagal darbo tvarkę. 14 punktas. ES Sąjungos pilietybės ataskaita. Pranešimo autorė yra ponė Valijan. Žodis jai. Ačiū, pirmininkė kolegos. Norėčiau pas, visų pirma pasidžiaugti komisijos pastangomis sustiprinti ES pilietybės matmenį, nes 2010-aisiais buvo pradėta renkti šią ataskaitą ir svarstydami šį pranešimą turėtume visų pirma pasakyti štai ką. Tai parlamentas keletą kartų yra akcentavęs, kaip svarbu užtikrinti veiksmingesnį ES pilietybės užtikrinimą. Noriu priminti štai ką buvo parengtas pranešimas 2004 dėl 38 direktyvos taikymo, kur numatoma galimybė piliečiams susi, susijungti su šeimų nariais ir užtikrinti savo pagrindinių teisių gyvendinimą. Ten kalbama apie kliūčių tokiam judėjimui pašalinimą pat e, kalbam išvardintos E, šiandien reikalavimai, kuriuos reikia tenkinti, prašot galimybės apsigyventi kurio nors šalyje ar įgyti būstą. Taip pat buvo renktas pranešimas apie pilietį ir bendrijos teisę 2008-aisiais. Ten buvo aptartos iškylančios kliūtis piliečiams, kai jie bando užsitikrinti savo teisų gyvenimą. Pranešime aptarta administ, abitos administracinės kliūtis ir konstatuojama, kad ES politika turi siekti užtikrinti piliečių teisės ir, jos, ir pasiekti konkrečių rezultatų. Taip pat pranešime, atsiprašau, parlamente buvo svarstamas pranešimas dėl ES pilietybės galimybių ir perspektyvų 2009-aisiais, kur taip pat buvo aptartos tam iškilančios kliūtis. Pranešime komisija raginama parengti kliūčių sąrašą ir, ir parengti pasiūlymus, kaip jas pašalinti. Galiausiai Stoholmo programa ES saugumo ir teisingumo erdvės programa laikotarpį iki 2014, kurioje e, piliečiui skiriamas didžiausias dėmesys. Aš rengiu pranešimą dėl 2010 metų ES pilietybės ataskaitos ir kliūčių ES piliečių teisėms šalinimo. Taigi kalbu apie peticijas, kurių sulaukė mūsų komitetas iš piliečių nuo 2008 iki 2010. Mes per tą laiką apsvarsime beveik 200 peticijų, kurių sulaukėme ir kurios buvo, e, pri, kurios buvo svarstytinos. Negaliu visų jų pristatyti, tačiau savo tyrimę aptariu 25 kliūtis Mm, kurios iškyla piliečiams jų gyvenime. Visų pirma, tai susijęs su laisvo piliečių judėjimu, socialinės apsaugos, teisės ir socialinės apsaugos sistemas bei e, išsilavinimą, e, diplomų nepripažinimo problemos. E, Aš dabar ne, nesigilinsiu išsamei į kiekvieną aspektą, galėsiu tai padaryti atsakydamas jūsų klausimus, jeigu tokių turėsite. Keletą žodžių apie laisvą judi, asmenų judėjimą. Visi žinome, kokia svarbi yra ši teisė, piliečių teisė. Ir tai yra geriausiai žinom, puikiausiai žinoma teisė, 68 procentai apklaustų ES piliečių turi apie ją informacijos. Ačiū kolegos, panėra, aš tą patį padarysiu kitą kartą. Taigi, teisė į laisvą judėjimą. Ji yra geriausiai žinoma piliečių teisę, tačiau ji yra menkiausiai išplėtota, e, vertinant ją visų keturių pagrindinių laisvių numatytų sutartise kontekste. Todėl mums reiktų daugiau dėmesio suteikti su šiuo klausimu susijusiams problemams. Socialinės, socialinės apsaugos sritis. Šios srities teisės aktai yra sudėtingi, jos piliečiams sunku suprasti. E, kartais tos ir teisės aktus valdžios institucijos netinkamai taiko. Diplomų pripažinimas. Šio direktyva šiuo klausimu 36-2005 metų yra netinkamai įgyvendinama. Toliau kitas klausimas. Diskriminacija tautybės pagrindu. Šis klausimas buvo daug kartų keltas ir kai kuriuose valstybėse narysais ypač aktualus. Prieš užbaigdama savo pranešimo trumpą pristatymą, kaip vienas iš kolegų sakė, Labai svarbu pranešime akcentuoti teisę, piliečių teisę teikti peticijas. Manau, kad tai gelės mūsų veikloje ir padės, ir kad tai tas siekis atsispindės mūsų komiteto veikloje. Kolegos, lauksiu jūsų pasiūlymų ir komentarų. Ir e, aptarimo pabaigoje, jei pirmininkė man suteik žodį, pristatysiu šio pranešimo svarstymo e, darbų tvarkaraštį. Grazie, kolega Valian. Ačiū, kolegė Valian, už puikų darbą ir darbo pristatymą. Dabar steiksiu žodį Teisingumo generaliniam direktoratui iš komisijos. Pane Georgijato. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad džiaugiamės rengiamų pranešimų. Kaip žinote, pilietybės ataskaita, kalbant e, apie 25 veiksmų įgyvendinimą, turėjo taip pat pradėti ir diskusiją su parlamentu ir kitomis institucijomis. Taip pat pasiūlyme paskirti e, 2013 metus paskelbti Europos piliečių metais, kad e, pilietybės klausimams būtų skiriama daug daugiau dėmesio, būtų daugiau e, informuojama apie piliečių teisų rinkimų teisės prieš 14 metų rinkimus. Taigi mes manome, kad ateinantis metai mums suteiks e, savalaikę progą paspartinti šį procesą ir įsitikinti, kaip galima dar atrasti ir pašalinti kliūtis, kurios neleidžia piliečiams pasinaudoti piliečių teisėmis. Jūsų komitetas yra vienas svarbesnių komunikacijos kanalų tarp piliečių ir ES institucijų ir yra natūraliai pirmosiose gretose, kai reikia išklausyti apie piliečių, piliečiams rūpimus klausimus, lūkesčius ir pašalinti spragas bei problemas. Todėl mes e, tikimės artimai su jumis bendradarbiauti šiame procese. Ačiū. Ačiū. Pone Pendergast. Ačiū pirmininkė. Norėjau kreipti dėmesį į kai kurias problemas kylančias piliečiams E, susijusias su vaikų, prie, prie, su vaikų globa. Dažnai žmonėms kyla širdį draskantį situaciją, kai šeimos išyra ir vienas iš tėvų ar tėvai negali e, sustikti su vaikais. Aš e, esu dirbusi su organizacijoms, kuriams šie klausimai yra svarbios. E, dirbau su organizacijomis Limerikė, e, su organizacija, kurios e, pavadinimas yra Miles. Ir jie dirba su žmonėmis, kurie neturi galimybių susitikti su vaikais, jie turi problemų, kai reikia užtikrinti savo teisės kitose valstybėse narėse, jų teisės dažnai apribojamas dėl finansinių, lingvistinių, kultūrinių ar švietimo kliučių. ES teisė tiesiogiai nesprendžia prie globos teisų problemų. Tačiau visos ES e, valstybės pripažįsta, kad e, abu tėvai turi teisę e, susitikti ir domėtis vaiko gyvenimu ir tai yra vaiko interesas. Tačiau dažniausiai viskas sprendžia teismas, kuris arčiausiai vaiko gyvenamosios vietos, išskyrus Danijos sistemą. Deja, yra problemų, kaip interpretuojama įprastinė gyvenamoji vieta, o bendros interpretacijos e, koncepcija buvo e, patvirtinta Europos teisingumo teismo, tolėlesni nacionalinių teismų sprendimai ypač Junknės karalystės e, byloje 9 metais ir e, kitos bylos nesilaikė tuos sudarintos interpretacijos. ES teisė sako, kad sprendimai susijęs su globa automatiškai pripažįstami ir gyventinami kitose valstybėse. Tačiau problema yra ta, kad veiksminga prieiga prie teismų ir vykdymo procedūros uh, skiriasi tarp valstybių narių ir reikia daugiau padaryti, užtikrinant, kad vaiko interesai būtų e, viršiausi e, visose bylose, nepriklausomai nuo, nacional, nuo, nuo tautybės. Ačiū už galimybę prisidėti prie diskusijos. Kolegė Ždanoka. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešėjai poniai Valienai, Valienai kad jie pristatė išsamų pranešimą. Ir kadangi aš pati esu viena vertus šešėlinė pranešėja e, žaliųjų frakcijoje, bet taip pat rengiau pranešimą tai yra nuomonę e, Libė komitete šio klausimu. Visų pirma, noriu pabrėžti, kad visos problemos, kurios yra paminėtos e, diskusijos dokumente, yra svarbios. Žinome, pirmiausia, laisvo judėjimo laisvę, turime nemažai peticijų šio, šioje srityje, taip pat socialinė apsauga ir diplomų pripažinimas bei kvalifikacijų pripažinimas kaip ir socialiniai klausimai. Kai dėl teisės balsuoti ir kandidatuoti Europos ir savivaldybių rinkimuose, tai nepaisant to fakto, kad 2010 metais gavome netiek daug peticijų šiuo klausimu, Vis tiek būtų galima paminėti problemas, kurias e, iškėlė ankstesnės peticijos. Viena buvo kolektyvinė peticija. Su, su daugiau kaip 16 tūkstančių parašų iš Latvijos dėl teisės balsuoti Europos ir savivaldybių rinkimuose. Ji buvo analizuota 2008 metais ir buvo įtraukta į pranešimą Dėl peticijų komiteto svarstymų 2009 metų pavasarį. Galbūt galima paminėti dar vieną peticiją iš Estijos, taip pat kolektyvinę peticiją, kurią svarstėme šių metų vasario mėnesį. Ji buvo susijusi su, su teisė balsuoti e, Europos rinkimuose nuolatiniams šalies gyventojams kurie sudaro apie 20 procentų Estijos gyventojų e, ir jie nėra piliečiai. Kai kurie yra žmonės be pilietybės, kai kurie yra e, daugiausia kaiminių šalių piliečiai, daugiausia Rusijos piliečiai. Tačiau šie žmonės turi teisę dalyvauti savivaldybių rinkimuose, bet neturi teisės turi pasyvę teisę balsuoti Europos rinkimuose. Kai dėl Latvijos nepil, e, žmonių papilietybės jie sudaro 20 procentų gyventojų, beveik visi jie, net, jie neturi pilietybės, turi, jie turi ypatingą statusą, kuris jiems leidžia grįžti Latviją ir naudotis Latvijos valstybės apsauga užsienyje tačiau tie žmonės vis tiek neturi teisės dalyvauti jokiuose rinkimuose. Tai yra mūsų laukia didelis darbas, mes turime panaudoti gautas peticijas, kad galėtume pateikti konkrečius pasiūlymus. Mm komisijos ataskaitai. Jeigu leisite, tai norėčiau pasakyti, kad e, turbūt turėtume aptarti šį klausimą su pranešėja, būtent, kad egzistuoja politinis ir teorinis klausimas dėl ES pilietybės. E, dėl kurio nėra sutarimo tarp politinio frakcijos, tai yra ES pilietybės pridėtinė vertė. <clears throat> Koks skirtumas būtų tarp, su, tarp tos pilietybės ir varsivinarių pilietybės? Ankstesnėje kadencijoje buvo parengtas Lybė komitete pranešimas, jį, jį parengė Katani Puguja atstovas buvo tenai pateikta revoliucinių pasiūlymų įvesti ES pilietybę, kuri nebūtinai kiltų iš ES šalių pilietybės. Ir tokia pilietybė galėtų būti teikiama nuolatiniams gyventojams, žmonėms be pilietybės galbūt trečiųjų šalių piliečiams. E, tie pasiūlymai buvo atmesti balsuojant plenarinėje sesijoje, bet galbūt vis tiek dar galime atnaujinti tą diskusiją dėl e, šių idėjų, pasinaudodami šią progą. Aš e, siūlyčiau bent jau paminėti tuos pasiūlymus. kurie iš tikrųjų plačiai aptariami gyventojų ir piliečių tarpe. Na, galiausiai noriu palinkėti. Tikiuosi, kad parengsime gerą pranešimą ir tikiuosi, kad bus įtraukta naujų idėjų. siekiant pagerinti situaciją šiose srityse. Ačiū, panė Ždanokai. Baronienė Latford dabar. A, aš nesu šešėlinė pranešėja mūsų frakcijos vardu dėl šio pranešimo. dar neatsibudau, atsiprašau, aš nesu šio komiteto narė, esu piliečių teisų ir laisvių komiteto narė. Kuruojant iš šį klausimą džiaugiuosi, kad peticijų komitetas šį pranešimą rengia. Ir noriu padėkoti poniai Valjan už tai, kad ji atkreipė dėmesį į svarbiausias kylančias problemas, tačiau čia mes sukamės kaip voverės rate. Dėl laisvo judėjimo direktyvos galima pasakyti, kad e, ji buvo parengta prieš septynerius metus ir įsigaliojo prieš penkerius metus ir nepaisant to piliečiams vis dar kyla didelių problemų, ypač siekiant uh, E, užtikrinti jų šeimų narių iš trečiųjų šalių teisės. Bet šit kaip dėmesį į tris svarbiausias e, problemas. E, viena susijusi su leidimu gyventi Junktinėje karalystėje, mano šalyje. Žinau, kad iš šį klausimą buvo atkreiptas dėmesys tiek komisijos ataskaitoje, tiek pranešėjo nuomonėje. Ir e, norėčiau paklausti, kokiu rezultatu pasiekė ES komisija bendraudama su Junktinės karalystės valdžios institucijomis, kad pakeistų egzistuojančią praktiką, dėl simą išduodant asmens dokumentus, pasus. Antrasis problemų e, rinkinys susijęs su nešengeno zonoje gyvenančiais šeimos nariais arba leidimą gyventi turinčiais asmenimis. E, kurie yra Ties karalystės piliečių šeimų nariai ir jiems reikia gauti Šengeno vizą Europos Sąjungoje. Esama šioje srityje nemažai problemų, kai žmonėms atsisakoma išduoti vizas, kyla problemų su uh, apmokėjimų už išduodamas vizas su atitinkamu taisykliu nesilaikymu. Trečiasis e, problemų ratas e, susijęs su tos pačios lyties asmenimis, vedusiais arba gyvenančiais civilinės partnerystės sąlygomis ir e, jų uh, teisę keliauti, kitomis jų teisėmis, pavyzdžiui, <clears throat> palikimo teisų pripažinimu kitose valstybėse narėse. Galbūt šiandien po pietų dar grįšime prie šio klausimo. Turiu pripažinti, kad esu sutrikusi, nes su komisijos vicepirmininkė Reding praeitų metų rudenį diskutavome ir e, siuntėme jam, jai e, raštus šią temą, čia jos atsakymas tikrai e, yra ne, nepatenkinamas, nes ji teigia, kad tokie piliečiai keliaudami iš vienos šalies į kitą turėtų išlaikyti savo teisės, jos turi būti užtikrintos, tačiau taip nėra. Ir taip pat reikia pripažinti, pagal 2004 metų laisvo judėjimo direktyvą tokia teisė nėra užtikrinama, nes e, jeigu e, paskirties šalis e, nepripažįsta tos pačios lyties asmenų partnerystės, ji nėra įteisinta, tuomet teisės jų nėra užtikrinamos. Noriu paklausti, ar komisija taiko sutarties pažydimo procedūrą kurios nors valstybės šalies atžvilgių. Mūsų korespondencijoje su komisijos vicepirmininkė Reding buvo kalbama apie dialogą su 27 valstybėmis narėmis, to tarpu praeitų metų pranešimas dėl Europos pilietybės, jame minima apie būtinybę taikyti griežtesnės e, priemonės įgyvenant ES laisvas menų judėjimo e, teisės nuostatas. Ar tai reiškia tą patį kaip e, sutarties pažeidimo procedūrų taikymas? Nes tai yra pavyzdinė politika dėl kurios, kurią vertina net ir mano šalies piliečiai, kurie nėra pagarsėję kaip labai mylintis Europos sąjungą. Ir e, jeigu tokios teisės jiems būtų užtikrintos, tai tikrai e, jomis pasinaudotų vykdami dirbti, studijuoti ar, e, pavyzdžiui, praleisti savo pensijinį laikotarpį į kitas šalis. Beje, turint omenyje, kad ES euroskeptikų yra nemažai, mes turime dėti visas pastangas, kad išspręstume šias problemas. Atsiprašau, kad kalbu ilgai, tačiau paskutinis klausimas, kuris man rūpi, susijęs su e, dideliu skaičiumi interneto svetainių įvairių organizacijų kaip Solvet, Europe Direct ir kitų, kurios e, deda pastangas sprendžiančios klausimus. Ar negalėtume pasirinkti vieną interneto svetainę, numatyti vieną langelį, kurį būtų galima kreipti, susidurint su tokiamis problemomis. Ar ketiname tą padaryti, jeigu ketinama, tai. E, jeigu neketinama, kodėl, jeigu ketinama, tai kada tai bus padaryta? Kolegė Bula, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiama pranešėja, kolegos. Aš esu šešėlinis pranešėjas ir noriu padėkoti poniai Valian už visą nuveiktą darbą. Ten puikiai apibendrintos visos egzistuojančios spragos ES sistemoje didėjimo laisvė, socialinės apsaugos sistema, diplomo pripažinimas, taip pat e, komunikavimo klausimai. Taip pat labai teisingai buvo paminėtos šeimos teisės bei e, vaikų apsaugos klausimai nes šiai, šiam komitetui tai ypač rūpi ir mes norime, aps, mes nagrinydami peticijas šią temą visada atidžiai e, įsigiliname į tai ir Berlinė numatomas renginys šią temą. Tai yra tikrai plati tema. E, iškyla daugybė klausimų, galima svartyti, svarstyti įvairiausias problemas. E, Tuo gali užsimti ir Teisės reikalų komitetas, galime kalbėti apie užimtumo klausimus, taip pat e, savanorystės aspektus, kalbant apie pilietybės klausimus. Iš esmės tą pačią sampratą apibriežti nelengva ir savo dokumente ir pabandėte kalbėti apie pilietybę, apie tai, koks turėtų būti atsakingas europietis. E, E, Europos piliečiai turi teisų, bet taip pat ir pareigų, tie, tos dvi pusės neatsiejamos. Dažnai e, žmonėms atrodo, žmonėms Europa dažnai nerūpi. Taigi, kaip akcentuoti pozityvų es pilietiškumo aspektą? Reikia ne tiek daug susikoncentruoti į tą savoką, bet, e, ponia pranešė, jūs savo E, pranešime minite konkrečius atvejus, su kuriais susidūrėme nagrėdami peticijas ir, ir kai, pavyzdžiui, e, vartotojų teisų klaus, klausimais, taip pat ekonomikos srityje. Taip pat kalbant apie asmenų, apie laisvės žmonėms judėti ES teritorijoje, tai jūs paminėjote, kad tai menkiausiai išvystyta laisvė, kad trūksta informacijos tą temą. Norėčiau pacituoti Jean-François Revel, žinomą prancūzų akademiką, kuris teigia, kad e, demokratijos civilizacija ir jos pažanga remiasi informacijos, gunamos informacijos kokybė. Taigi, jeigu norime, kad e, Europos piliečiai dalyvautų Europos parlamento rinkimuose, jiems reikalinga informacija. Ir jūsų pranešime bandoma susijęti E, pilietiškumo savokas, savoką ir taip pat e, būsimus rinkimus Europos parlamentą ir kitas, kitus galimus, kitas galimas iniciatyvas šiuo, šiuo klausimu. APP e frakcijos vardu norėčiau pabrėžti, kad mes tikrai tikimės, jog balsuojant dėl šių pranešimo bus pasiekta konsensuso. Grazie a tutti quanti voi, c'è stata una domanda diretta formulata. Ačiū, noriu padėkoti visiems buvo užduotas klausimas komisijai. Noriu paklausti komisijos atstovą, ar jie gali atsakyti į tą užduotą klausimą. Prašau. Ačiū. Norėčiau sutelkti dėmesį į priemonės, kurių dėka siekiama e, įgyvendinti direktyvą numatančią judėjimo laisvę. Iš tikrųjų, komisija įgyvendino gana griežtą politiką, e, vykdydama dialogą ir taip pat e, inicijuodama tyrimą dėl įvykdytų pažeidimų. Ir noriu pasakyti, kad šiais metais dauguma valstybių pakeitė atitinkamus įstatymus arba juos keičia, kad pašalintų trūkumus, kuriuos e, e nurodėme joms vykdamos dialogą. Taip pat iš, of, išsiuntėme oficialius raštus šią temą e, dešimčiai valstybių narių ir šiuo metu analizuojame jau atsakymus jau atsiuntusių valstybių atsakymus. Noriu Jūs informuoti, kad tai vykstantis procesas ir kad mes jį Mes labai atidžiai stebime, kaip valstybės narės įgyvendina šios ryties įstatymus. Toliau kalbant apie konkrečią situaciją, dėl to, kad Junktinė karalystė e, labai lietai e, nagrinėjami prašymai apsigyventi, taip pat mm, neišduodami laikų leidimai apsigyventi. Noriu pasakyti, kad mes palikome glaudų dialogą su Junktinės karalystės valdžios atstovais šią temą ir siekiame, kad e, būtų tinkamai teikiamos šios paslaugos. Pavyzdžiui, kad daugiau būtų paskirta e, žmonių, kurie nagrinėja prašymus e, apsigyventi. Taip pat daugiau darbuotojų atsakinėtų į žmonių skambučius. Ir 2010 spalio mėnesį Junktinės karalystės institucijos mus informavo, kad jau jos tenkina, jos dirba pagal ES teisės aktuose numatytus terminus. Mes ats, mes informavome Junktinės karalystės piliečius, kurie dėl to skundėsi apie šios pokyčius ir paprašėme jų. E, pa, mums pranešti už keturių savaičių, jeigu, jeigu niekas nebus pasikeitę, tačiau daugiau jokios informacijos apie galimus pažeidimus negavome ir mes toliau stebime situaciją, siekdami, kad e, e, valstybės, kad valios institucijos e, laikytųsi visų direktyvoje e, numatytų reikalavimų ir jeigu iškils naujų problemų, mes atitinkamai jas spręsime. Ačiū. Dabar ponė Valijan. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms. Žinoma, aš pasistengsiu įtraukti į pranešimą e, visas idėjas. Idėjų yra daug. Vien paskaičius ataskaitą E, yra daug e, dalykų, kur, apie kurios galima kalbėti, tai kalbant apie laisvą piliečių judėjimą. Žinoma, yra kliučių ir problemų susijusių su trečiųjų šalių piliečiais, tačiau taip pat yra problemų ir su ES piliečiais. Aišku, yra dešimtis e, nevyriausybinio organizacijų, kurios dirba šiose srityse aplinkosaugos, pramonės e, ir kitų teisų srityje, net neminint e, Romų tautybės piliečių problemų. Taigi mes tenksimės, e, kaip galima geriau atspindėti visas problemas ir su komisija pas, pabandysime rasti problemų. Grafikas šiam pranešimui, kaip man paminėjo sekretariatas, yra toks e, pranešimo projekto svarstymas lapkričio 20 dieną. Terminas pakeitimams ir lapkričio 29 dieną. Taigi, tikiuosi, kad e, e, pranešimas bus patvirtintas sausio mėnesį komitete. Ir dabar lauksiu jūsų pasiūlymų ir pakeitimų siekiant pagerinti tekstą. Ačiū pirmininkė. Ačiū, ponia Valijan. Taigi turime laiko įtraukti kai kuriuos pasiūlymus pateiktus šiandien. Ir tikimės plenariniai sesijai pateikti išsamą dokumentą. Toliau 15 klausimas 622 ir 628 peticijos. Vienas iš peticijos autorių yra pas mus posėdėje. Taigi pirmiausia ir suteiksiu žodį ponui Gabrieliui Vojčiulesku. Labas rytas. Pirmiausia, norėčiau padėkoti parlamento nariams už galimybę pateikti mūsų peticiją dėl e, Rošija Montanija projekto. Kaip mokslininkas atstovauju įvairią akademinę visuomenę, kurios nariai yra, gyvena tiek Rumunijoje, tiek užsienyje ir e, jų darbos rytis varijuoja nuo archeologijos iki matematikos, e, filosofijos ir taip toliau tarp mokslininkų konsensusą sunkiau paliek, pasiekti tarp mokslininkų. Tačiau pasiektas konsensusas dėl komisijos pozicijos. Mes pritarėme komisijai, kai jis tengiasi, kad Rumunijoje įgyvendintų ES teisės aktus ten, kur jie vėluoja. Tačiau turime nesutikti su pozicija, kad komisija apsiri, turi apsiriboti savo veiksmais tik šioje srityje. Mes norime teikti, kad komisija turi imtis veiksmų ir kitose srityse, kurios yra jos kompetencija, tai yra saugoti Europos kultūros paveldą, užtikrinti piliečių saugumą, aplinką ir siekti užtikrinti e, europiečių finansinių interesų gyvendinimą ir apsaugą. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad Rašia Montana veiklos pradžia susiję su mūsų bendros Europos, bendro Europos paveldo sunaikinimu. Tūkstančiai istorikų ir hailogų net negali apskaičiuoti, kokia būtų žala Europos paveldui. Ir skatinama šias vietovės išsaugoti. Todėl prašome komisiją įvertinti žalą Europos kultūriniam paveldui ir pat aiškinti, kodėl imamas veiksmų ar nesima veiksmų. Antra, akivaizdu, kad projektas priklauso savo atskirai kategorijai. Jis nesusijęs su kitais kalnakasybos projektais dėl e, dydžio, padėties ir vykdymo. E, veiklos mastas yra daug didesnis e, už tuos, kurie sukelia yra didžiulių nelaimių ir kuriuos dar atsimena visuomenės atstovai. E, vandenų užtarštumas yra 300 kartus didesnis negu e, didžiausių užtarštumo atvejais Junktinės valstijose Kolorade. Ir e, E, tų rūkščių vandenų baseino, e, tai yra e, užtvankos e, dydis kolantare buvo 10 metrų ir kai buvo pralaužta, buvo padaryta didžiulė žalia ir buvo žuvusių žmonių, o Rūš Raša Montana e, užtvanka bus 180 metrų, tai yra dvigubai aukštesnė negu šis pastatas. Raša Montana yra tankiai apgyvendintoje vietovėje ir e, ten yra e, turtingas hidrografinis baseinas susijęs su Tysa ir Dunojumi. Ir potencialus projekto poveikis keria nerima trims valstybėms - Rumunijai, Vengrijai ir Bulgarijai. Ir gali būti uh, E, kandidatė šaliai Serbijai. Todėl prašome komisiją pareikalauti nepriklausomo, teisingo ir sąžiningo pavojaus įvertinimo, e, kurio, mes, e, ne, kurio mums nepavyko rasti. Taip pat norime, kad komisija pareikalauti parengti nenumatytų situacijų planus. Be to, privatus Kanados operatorius E, e, siūlo 135 milijonus padengti valymo ir nelaimių žalą. Mums kyla bejonių, kad atrodo, kad palyginti šios lėšos, atrodo, nebūtų pakankamos e, e nelaimingo atsikimų žalai panaikinti. Todėl norime, kad komisija nepriklausomai įvertintų kiekvienos galimos nelaimės kainą ir įvertinti, ar ta, ka, tuos kaštus turės padengti visuomenė ar ne. Bendrai norėtume pasakyti, kad norime paprašyti komisijos artimai e, dirbti su parlamento nariais ir pradėti plačią diskusiją dėl bendrų problemų kartu su visuomenėje, e, su pilietinė visuomenė, su universitinėmis organizacijomis. Mus tai, na, mus paragino tai tuo reikalauti e, žurnalo Nature Geoscience e, redakcijos straipsnis, kur raginama imtis tokių pačių veiksmų. Norime patikinti parlamentą ir komisiją, kad mes iš tikrųjų remsime šiuos veiksmus, jeigu e, to reikės. E, ačiū dar kartą. Grazie. La... Ačiū. Poras Sorniorca. Bună ziua, bine v-am găsit. Sunt uh, Sorin Jurca, locuitor. Sveiki. Esu Orin Žiurka, gyvenu Rošė Montana mieste, esu E, šio miesto kultūros fondo vicepirmininkas, gyvenu jau 46 metus Rošio Montana. Ir per pastarosius 15 metų šiame mieste kilo labai daug įtampų ir buvo daromas didelis spaudimas, nes viena Kanados įmonė uh, užsigeidė šiame regione kasti auksą ir e, todėl e, kilo grėsmė miesto infrastruktūrai, apylinkių infrastruktūrai. Darant spaudimą Kanados valdžios institucijoms, ši įmonė pradėjo išstuminėti gyventojus iš jų gyvenamų vietovių, visiškai neatsižvelgiant į tai, kad e, tai yra unikali teritorija ir daug e, kasyklų dar likusi e, iš senovės romėnų, senovės Romos laikų, daug architektūrinės e, svarbos paminklų. Rusija <clears throat> Montana valdžios institucijos ir miesto meras dirba ranką rankon su šia Kanados kompanija ir jis yra vienintelis galbūt meras pasaulyje, kuris atsisako, kad jo rotušė būtų įtraukta į UNESCO kultūros paveldo sąrašą. E, vietos valdžia atsuko mums nugarą, e, nes į bendradarbiavę su žmonėmis, kurie viską perka, o mes uh, bandome apginti savo namus, savo žemę ir esame traktuojami kaip priešai. Šis aukso kasybos projektas kelia grėsmę mums, mūsų namams. Aš valdau, turiu nusavybės tame regione ir niekuomet nesutiksiu parduoti savo nusavybę. Kanados kompanija ketina statyti e, didžiausią Europoje užtvanką, kad būtų galima kasti auksą. Ir e, mums e, tie projektai taip pat nėra priimtini. Noriu paklausti, ar ES taikstytųsi su tuo, kad kiltų grėsmė mūsų nuosavybei ir mūsų sveikatai, nes reiktų gyventi toksiškai užterštoje aplinkoje Kitas klausimas, ar ES mano, kad sąžininga atimti iš mūsų, e, mūsų nusavybę, e, mūsų kapinės, mūsų bažnyčias. Šiuo metu Rumunijos parlamente siekiama e, pakeisti kasybos naudingų išteklių gavybos įstatymą, kad būtų galima lengvesnėmis sąlygomis vykdyti tokius projektus. Aišku, mes kreipsimės į teismus tiek Rumunijoje, tiek užsienyje, tačiau šiuo metu labai sudėtinga Rošė Montana mieste, jo apylinkėse gyventi, nes mums daromas didžiulis spaudimas. Rumunijos žiniasklaida beveik nekalba apie įvykius šiame mieste. Taip pat mums daromas spaudimas įvairia pusis iš žiniasklaidos, o vietos valdžios institucijos glaudžiai bendradarbiauja su šią Kanados kalnakasybos kompaniją. Mums tikrai skaudu matyti, e, kaip tuštėja mūsų mokyklos, nes mūsų miestas e, tampa miestu e, vaiduoklių, kadangi ši Kanados kompanija per pastaruosius 15 metų uh, visais būdais tengiasi skurdinti e, miesto gyventojus, e, vietos valdžia stato kliūtis e, bandantiems įsikurti verslininkams, taigi niekas nesiverčia, neužsima verslu mūsų mieste ir visi namai, visa žemė galiausiai e, bus supirkta šios Kanados įmonės, kad jie, kad jie galėtų pradėti aukso gavybą. Mes siekiame, kad Rošamantana taptų, būtų įtraukta į UNESCO kultūros paveldo sąrašą, tačiau tas procesas gali užtrukti per daug ilgai. Bijome, kad nespėsime. Jeigu leistumėte, norėčiau pristatyti jums turizmo gidą, kurį parengė Rosė Montana gyventojai. Norėčiau palikti tai jums kaip dovaną aplinkos generalinio direktorato atstovui Skantriski suteiksime žodį, atsiprašau, jei neteisingai ištariu pavardę. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau padėkoti peticijos autoriams už gerą problemos pristatymą. Norėčiau pabrėžti, kad peticija buvo pateikta ankstyvoje projekto gyvendinimo stadijoje netlikus aplinkos e, poveikio įvertinimo e, ir neišdavus dar atitinkamų leidimų, neturint minėtų dokumentų, mums e, šiuo metu yra labai sudėtinga nustatyti, ar buvo pažeisti ES teisės aktai. Vis dėlto Šie ankstyvi veiksmai sudaro, suteikia galimybės komisijai pateikti prašymą dėl papildomos informacijos Rumunijos valdžios institucijoms, e, e, taip pat e, užklausti, kaip yra įgyvendinamos e, kalnakasybos direktyvos nuostatos, kalnakasybos atliekų tvarkymo nuostatos Rumunijoje. Rumunijos e, valdžios institucijos pateikė papildomos informacijos, kuris šiuo metu vertinama komisijos tarnybų ir kuomet vertinimas bus baigtas, tikimės, kad tai įvyks greitai, komisija e, atnaujins savo anksčiau pateiktą atsakymą peticijos teikėjams. Norėčiau uh, paminėti pirmąjį peticijos teiginį. Komisija laikosi tos pačios pozicijos, suprantant e, ir atsižvelgiant į e, socialinius, ekonominius, istorinius ir kultūrinius aspektus, galutinį sprendimą vis tiek priims kompetentingos e, Rumunijos valdžios institucijos ir jos turi atlikti tinkamą įvertinimą visų aplinkybių ir Reikia pripažinti, kad būtent e, valstybės narės institucijoms e, tenka galutinis sprendimas šio klausimo. Ačiū. E, pirminkė, ačiū. Žodis dabar steikiamas ponui Bostinaru pradėti diskusijas. Rumūniškai kalba ponas Bostinaru. Ačiū. Pirmininkė, gerbimi kolegos Europos komisijos atstovai, norėčiau palankiai įvertinti dedamas pastangas energija, su kuria Rumunijos nevyriausybinės organizacijos e, bando priešintis šiam kalnakasybos projektui. Rumunijos ekonomikos akademija atskiri mokslininkai, tyrėjai susiję su šiuo klausimu dalyvaujantis šioje kovoje tarp e, gamtos mylėtojų ir pramonės atstovų. Žinote, kad Rumos prezidentas e, energingai remia, e, pažeidamas konstitucijos nuostatas, šį projektą. Europos komisija teigia, kad remdamasi turimą informaciją, Rošia Montana aukso gavybos kompanija skirs 150 milijonų eurų priežiūros darbams, e, darbų vykdymui, e, statant e, regione numatomas užtvankas. Tai yra gigantiškas e, projektas. Tai yra šiuo metu didžiausias e, aukso gavybos e, projektas, didžiausio masto aukso gavybos projektas pasaulyje. Jį įgyvendinant reikės iškasti daugiau nei 500 milijonų tonų uolienų, o šiuo metu uh, aukso pramonės vidurkis yra tūkstantis e, tonų per metus. Rašia Montana vietovėje e, ketiname per metus sunaudoti 14 tūkstančių tonų cionidų per metus. Dešimt kartų daugiau nei, e, nei visur kitur Europoje. Bus iškasta <clears throat> tūkstantis 000 280 hektarų žemės praktiškai bus e, nukasti nuo žemės paviršiaus aštuoni kalnai. Atliekos, kurios susidarys naudojant sprogmenis, nes bus per kiekvieną dieną susprogdinama 10 tonų dinamito 365 dienas per metus. Ir e, šis, e, šios atlikos e, bus išvežamos 150 e, tonų svorio sunkvežimiais ir dėl to labai padėties aplinkos tarša. Aš paminėjau šios skaičius, dėl kad noriu atkreipti komisijos dėmesį į katastrofišką šio projekto poveikį aplinkai. 250 milijonų kubinių metrų cionido bus panaudojama ir išskiriama į aplinką sunkiųjų metalų įgyvenančių projektą. Tam miniu šios skaičius, kad suvoktumėte šio projekto mastą. Kies didžiulė grėsmė ne tik Rumunijos, tačiau ir kaimininių šalių saugumui. Noriu priminti, kad 93 metais Kolorado jungtinėse valstijose įvyko uh, nedidelio masto nelaimė susijusi su šiomis medžiagomis. Po to buvo Gvejanoje, 99-aisiais Kirgistane ir 2000-aisiais Bajamarė mieste Rumunijoje vyko atitinkama katastrofa, kuri buvo laikoma e, Rumunijos žiniasklaida antrojo Černobiliu. Ir šią katastrofą sukėlė tik tai 100 e, tūkstančių tonų cionidų ir sunkių metalų išskirimas į aplinką ir Tiso jūros baseinas dėl to praktiškai buvo sunaikintas. Rošė Montana mes turime 250 milijonų tonų cionidų. Ši užtvanka bus 185 metrų aukščio ir e, e, ji turės e, stovėti iki pasaulio pabaigos. Kanados E, kompanija šiuo atveju labai dosniai nori skirti 150 milijonų eurų šio, šio šustvankos išlaikymui. Prisiminkime e, e, prieš metus vykusią Vengrijoje aliuminio gamykloje nelaimė buvo užtirstas vanduo visame regione bauda, kuri buvo paskirta įmoniai Vengrijos vyriausybės siekia 500 milijonų eurų. Ar jūs norite pasakyti, kad ši ekologinė uždarsta dėlsimo bomba, kuri, kuri yra padėta Rosio Montana, gali būti finansuojama skiriant 150 milijonų eurų, kai tuo tarpu e, Vengrijoje skiriama penkis kartus didesnė e, suma už žymiai mažesnės, žymiai mažesnės nelaimės padariniams likviduoti. Ar e, Europos komisijoje kitos institucijos ketina padėti Rumunijoje, jeigu įvyktų tokia katastrofa. Aš nemanau, kad Europos komisija galėtų prisijimti tokią atsakomybę. Pabaigai noriu pasakyti. Sutinku, jog pateikiami skaičiai verti dėmesio, tačiau <clears throat> vienas e, Australijos smegenų centras e, vertina e, visą sąnaudą 600 milijonų dolerių. Kita agentūra mano, kad po eksploatacinės sąnaudos šio projektos sudarys 2,7 milijardus dolerių. Manau, kad nereikia tikėtis, tikėti domenimis, kurios pateikia aukso gavybos kompanija ir jos bendrininkai Rumunijos valdžios institucijos. Reikia imtis drastiškų priemonių, įsikišti nedelsiant ir noriu pasakyti, kad e, aukso gavybos pinigai gali nupirkti politikus, vyriausybės, žmonių e, turtą, tačiau aš manau, kad e, Europos parlamentas ir Europos komisija turi laikytis tvirtų pozicijų, remtis galiojančiais teisės aktais. Čia e, turime kalbėti ne tik apie kalnakasybos direktyvą, čia turime nepamiršti oro kokybės direktyvos, e, grūtinio vandens direktyvos nuostatų, reikia atlikti visapusišką šios ekologinės bombos poveikio aplinkai įvertinimą, raginu komisiją imtis veiksmų ne post factum ar post mortem, bet dabar. Pirmininkė. Nenoriu pasirodyti per nelik griežta, bet jei visi kalbės po dešimt minučių, mes neužbaigsime darbo atvarkės šiandien peticijų teikėjai yra posėdėje ir todėl mums reikia laikytis pasisakymui skirto laiko. Ponas Tabaidi. Ačiū, kolegos. Manau, kad tie, kurie kalbėjo ką tik tai prieš mane, jau minėjo rim, panašias rimtas avarijas įvykusias praeitie, pavyzdžiui, 2000-aisiais e, įvykus avarijai, e, panašiai avarijai prie Dysos upės e, žuvo, bent dešimt žmonių prarado savo darbo vietas ir dėje Vengrijos piliečiai, nes avarija vyko Vengrijoje, negavo jokios kompensacijos kaip aplinkos saugos komiteto narys, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį keletas svar, tikrai svarbių dalykų. Aš sveikinu komisijos nuomonę, nors manau, kad ji yra nepakankamai išsami. Noriu atkreipti jūsų dėmesį iš tai, kad cienido technologija naudojama Europoje, naudoja Švedija ir Suomija, tačiau jų, jie naudoja visiškai kitokią, uždaro tipo technologiją. Todėl e, reiktų užduoti štai kokį klausimą, kuris yra labai abstrakčiai suformuluotas komisijos dokumente. Kodėl nebūtų galima panaudoti tos uždaro tipo technologijos Rosija Montana kasyklose, nes tokią pat technologiją naudoja Švedija ir Suomija. Nes būtent šios technologijos dėka galima užtikrinti aplinkosaugą, kad tuo tarpu tuo atveju naudojant tą technologiją, apie kurią kalbame? Ne. Toliau, REACH direktyva. Necituosiu tos direktyvos, aš išdalinsiu visiems jums ištrauką iš direktyvos, kur yra pasakyta štai kas. Jeigu taikant tą pačią technologiją tame pačiame projekte, kitame projekte taikoma technologija, kuri yra mažiau tarši, kuri daro mažiau žalos aplinkai, tai yra ta uždaro tipo cianido technologija naudojama Švedijoje ir Suomijoje. Taigi, kodėl Australijos įmonė naudoja tą technologiją? Švedija, Suomija ir Rumunija skiriasi. O skirtumas yra toks, kad Švedijoje ir Suomijoje ryč direktyvos pažeidimai yra susijęs su griežtomis bausmėmis, kai tuo tarpu Rumunijoje nenumatytos tokio, tokios bausmės. Komisija turėtų atkreipti Rumunijos dėmesį į tai, kad Rumunijoje nėra baudžiamųjų sankcijų, nei administracinių, sankcijų už ryč, reklame, už ryč direktyvos pažeidimą. Ir jeigu ta direktyva pažeidžiama, būtina pritaikyti baudžiamąsias sankcijas, kad pažeidėjus būtų galima persekioti pagal baudžiamąją teisę. atsakomybė aplinkosaugos rytyje yra tikrai geras dalykas ir manau, kad komisija turėtų kreiptis į Rumunijos valdžią ir priversti projektų autorius pasi, pasirūpinti draudimu, kuris būtų toks, kad dengtų bet kokios galimos avarijos ar nelaimingo atsitikimo nuostolius. Ir kai viską reiktų dauginti iš šešių, vertinant tas investicijas, kurias siūlo daryti įmonė, ta kompanija. Montanė Rosa kelia potencialiai tokią didelę žalą aplinkai, kad uh, ES ir komisija moraliai neturi teisės remti šio projekto, šio kalnakasybos projekto tikrai negalima tęsti, jo ne, negalima gyvendinti. Prekala. Ačiū, ponė Gens, please. Ačiū. Aš taip pat noriu pasveikinti peticijos teikėjus komitete ir manau, kad labai svarbu, jog tai, jog šiandien turime galimybę svarstyti šią temą. Aš nesileisiu į smulkmenas, nes jau daug dalykų buvo aptarta. Tačiau mes turime būti labai atsargus. Ir taip pat nepamiršti ir susijusios rizikos. Ponas Tabaidi pristatė kitą kitas problemas biomarą atveju, bei taip pat, kuomet buvo kitų avarijų. Deja, tuo konkrečiu atveju Tisos upiai buvo padaryta didžiulė žala ir prireikė daug laiko, kad būtų pašalinti avarijos padariniai. Tarša viršijo leistinas normas 180 kartų. Žinome, kad licencijavimo procedūra jau vyksta beveik metus, nemažai kitų procedūrų pradėta, bandomas spręsti kitas susijusias rizikas. Žinome, negalime apsimesti, kad viską pradedame nuo nulio. 2010-aisiais buvo E, paskartas perspėjimas dėl to, kad cienidos iš vis neturėtų būti, cienido technologija iš viso neturėtų būti naudojama. Kai kurios technologijos, panašios technologijos uždrausos, tačiau kitos ir toliau eksploatuojamos. Mane, neramina, mane ypač neramina tai, kad nieko neįvyko nuo praėjusių metų, kai buvo priimtas atitinkamas sprendimas parlamente. Matome, kad pilietinė visuomenė yra na, gana griežtai nusiteikusi prieš šį projektą. Daugiau nei 17 tūkstančių žmonių pasirašė šią peticiją. Todėl taip pat kultūrinio paveldo problema, žala aplinkosaugai. Mes negalime elgtis tarsi apsimesdami, kad nieko iki šiol neįvyko. Negalime būti pasyvus. Negalime išlikti pasyvus ir, ir tiesiog laukti kitos katastrofos. Turime imtis veiksmų. Komisija privalo parengti pasiūlymą E, kad šių technologijų taikymas būtų kiek įmanoma greičiau uždraustas. Ačiū, ponas Prėda. Ačiū, pirmininkė. Taip pat norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šiandien komitete turime e, peticijos teikėjus iš Rumunijos Ir norėčiau pridurti keletą žodžių apie situaciją Rašia Montanoje. Ir noriu priminti keletą paprastų faktų. Tai, tai, tai apie ką kalbame, dar ties, egzistuoja tik popieriuje. Jokie darbai uh, eksploatavimo darbai dar nepradėti. Mes svarstome galimą projektą, kuris tuo tarpu egzistuoja tik popieriuje. Ir ketinimai e, pradėti darbus toje vietovėje, o apie tai buvo pradėta kalbėti 94 metais, kuomet e, buvo pateikta paraiška tai daryti. Ir pastaruosius septynerius metus uh, šis projektas yra tik svarstamas, dar niekas neprasidėjo. Ir visos e, diskusijos, Rumunijos valdžios reakcija į išreikštus nuogastavimus yra. Visa informacija yra prieinama internetu. Aš turiu ataskaitą apie saugumo aspektus. Galiu tą dokumentą perduoti kolegai Boštinaru susipažinti. Ir galima jį perskaityti. Rumunijoje buvo surinktos viešosios diskusijos. Pirmininkė prašo nevykdyti, neužmėgsti ne, ne dialogo. Taigi, daugybę tų įvykusių diskusijų įvyko dalyvaujant ir Rumunijos valdžios atstovams. Visuomenės atstovai turėjo galimybę išreikšti, išdėstyti savo nuogastavimus, buvo pateik, pateiktas situacijos vertinimas, o poveikio aplinkai vertinimas šiuo metu, studija šio klausimu šiuo metu nagrinėja Rumunijos valdžia. Noriu pasakyti štai ką. Peticijos teikėjai remiasi įvairiausiamis ES direktyvomis, kurias esą pažeidžia e, šis Reša Montana projektas. Kaip tas projektas gali pažeisti tas direktyvas, kai jis net dar nėra pradėtas įgyvendinti? Popieriuje egzistuojantis projektas dar nepažydžia direktyvos. Dabar yra projekto rengimo etapas. Ir manau, kad reikia ne, nepamiršti šios perspektyvos mm, šiandienos diskusijoje. Peticijos teikėjai atvyko į Briuselį ir mato, kad nei komisija, nei parlamentas neturi galių pasipriešinti šio projekto įgyvendinimui. Aš apgilestauju dėl to, bet jūs tikrai galite šią informaciją gauti daug paprasčiau, paprastesnių būdų nes Rumunijos valdžia turi priimti sprendimą šiuo atveju. Ir pastaruosius septynerius metus toks sprendimas nebuvo priimtas. Dešimtis tūkstančių puslapių dokumentų buvo pristatyta rengiant šį projektą ir jį toliau plėtojant, tačiau toks sprendimas nepriimtas. Vertinant viską iš Europos visuomenės taško, labai svarbu nepamiršti štai ko kompanija, kuri patikė paraišką vykdyti šį projektą ir Rumunijos valdžia žino, kad reikia laikytis ES teisės aktų ir pastaruoju metu susiformavo koalicija, kuri bando pakeisti ES teisės aktus metus ta, ta, vykdoma lobistinė veikla pasitelkus e, komisiją ir bandoma įpiršti minti, kad įpiršti minti, kad e, cianido technologija tos, to, tos kam, lobistinės kampanijos siekis uždrausti cianido technologiją. Mes kalbame apie tikrai e, griežtus ES teisės aktus aplinkosaugos rytyje ir niekas nesako, kad, kad kažkas bando išvengti jų ar jų netaikinti. Priešingai, bandoma laikytis visų saugumo reikalavimų ir įdėkti visus saugumo standartus. Ir visa ši informacija yra prieinama internete, bet kas gali ją pasižiūrėti, pavyzdžiui, aplinkosaugos ministerija iškėlė reikalavimą, kad vykdant darbus e, cianido kiekis viename milijone neturi, vyk, neturi viršyti trijų, trijų dalelių. Visi peticijos teikėjų, pono Bostinaro ir kitų išdėsyti rimti būkštavimai buvo aptarti, juos buvo atsižvelgta rengiant šį projektą. Finansinės garantijos tai taip pat, tas klausimas taip pat analizuojamas. Ponas Bostinaru mano, kad e, tos, tos finansinės garantijos būtų nepakankamos, bet jos yra įvertintos. Man tikrai gaila, kad šis Rašo Montana projektas yra įveltas į diskusijas, kurios, kurių esmė visiškai nesusijusi su projekto vykdymu. Uh, Pavyzdžiui, ponas Bostinaru kalbėjo apie Rumunijos prezidento požiūrį. Tai visiškai nesusiję. Taip pat buvo sakyta, kad kai kurie Rumunijos politikai buvo nupirkti, aš nesuprantu, kas vyksta. Pa pažvelkime, kas vyko pastaruosius septyneris metus. Galbūt kai kas nupirko tuos, kurie priešinasi šiam projektui. Jūs neturėtumėte pereiti į dvišalius politinius komentarus. E. Kalbėtojas, jūs na, turėjote panašiai komentuoti ir pono Boštinarų pasisakymą. Romunija. Taigi užbaigsiu e, klausimų dėl vizito į Rumuniją. Kažkas sakė, kad reiktų tas peticijas svarsyti per apsilankymą Rumunijoje. Tai kodėl mes svarstame jas čia šiandien? ir ką mes, apie ką mes kalbėsime kitą mėnesį Bukarešte, ar mes, juos, ar mes svarstysime tai kiekvieną mėnesį. Jeigu svarstome tas peticijas čia šiandien, kodėl jas vėl svarstysime Bukarešte toje pačioje kompanijoje. Aš būčiau dėkingas, jei socialistų koordinatorius, ponas Višnar, arba jūs, ponia pirmininkė, atsakytumėte į mano klausimus. Ačiū už pasisakymus. Na, pažiūrėsime, kai dar svarstysime vizito į Rumuniją programą, kokias, kokias vietose lankysimės. Kai turėsime galutinę programą. Pone Valian. Tačiau prašau kalbėti trumpai, nes turime dar dvi peticijas. O 11 val. pas mus atvyks Lenkijos ambutsmenė. Kalbėsiu e, trumpai. Na, nors ten dalyvauja Kanados bendrovė, problemos yra europinės ir todėl mes tai ir aptarėme čia, e, nes kyla pavojus aplinkai. Kita vertus, kadangi esu pramonės komiteto narė, turiu pakalbėti, pasakyti, kad e, daugeliu atrodo, kad čia e, ne mano kiemo reikalas, tačiau valstybės narės turi nutarti, ar priimtini pramonės projektai ar ne. Nes daugelį pramonės ryčių gali būti nelaimių, kurios kelia grėsmę aplinkai. Klausimas yra, ar leisti pramoniai plėtotis ar ne. tam ir yra direktyvos, kurios tiksliai numato sąlygas e, ir saugiklius pramonės projektams. Tai yra filosofinis dabar klausimas. Mes čia negalime patvirtinti ar atmesti projektą, tačiau galima palikti peticiją atvirą ir paprašyti komisijos pateikti atsakymus europinių lygmenių, ar e, Europos teisė yra pažeidžiama ar ne. E, šiuo atveju. Mano nuomonė ne. Tačiau manau, kad komisija gali pateikti atsakymą, kad visos šalis būtų patenkintos. Ačiū. Pana Alken, aš noriu pabrėžti, kad tai yra labai svarbi peticija ponui Priedai galiu pasakyti, man atrodo, kad jūs gana įžeidžiai kalbėjote peticijos autorio atveju. Jūs sakėte, kad e, nėra neteisėta naudoti cianidą, bet ES taisyklės yra labai griežtos. O peticijos autoriai mano, kad tos taisyklės netenkinamos. Aš manau, kad Turime dėking, būti dėkingi peticijos autoriui, kad jie pranešė aš, apie šį atvejį. Toks būtų mano komentaras pasiklausiu šios diskusijos. Aš buvau šiek tiek susigėdusi dėl to, kad taip netinkamai vertinamas peticijos autorių darbas. Ir, ir manau, kad tai vienas iš dviejų svarbiausių klausimų per mūsų vizitą Rumunijoje. Ačiū. Noriu užduoti klausimą peticijos autoriams ir komisijai. Peticijos autoriams klausimas. Ar jūs ketinate pasistengti sustabdyti kalnakasybos operacijas iš vis. O komisijai klausimas, ar tai yra Rumunijos reikalas, ar tai yra susiję ir su kaiminėmis šalimis, nes tuomet tai nėra vien Rumunijos reikalas, tai yra bendresnis reikalas susijęs su viso Europos Sąjunga. Norėčiau išgirsti komisijos atsakymą dėl pasiūlymo, kurį pateikė peticijos autoriai. Ar nereikėtų nepriklausomos komisijos įsteigti, kuri vertintų e, aplinkosauginius, aplinkosauginius ir e, kultūrinės dimensijas? Aš kalbėsiu trumpai, bendrais bruožais. Aš ne, nežinau. Aš nežinau detaliai uh, E, visų smulkmenų, bet aš tik norėčiau pakalbėti apie kompeticijų komiteto darbą. Ar mes ne per anksti ėmėmės šios temos? Kodėl nepalaukus e, atitinkamo sprendimo ar aplink, poveikio aplinkai vertinimo studijos rezultatų? Nes tai yra projektas, kuris dar tik tai yra kūrimo stadijoje. Man tai būtų visai logiškas sprendimas ir aš nesakau, kad peticija yra, kad peticijos teikimas yra netinkamas dalykas, bet man atrodo, kad laikytumėmės visų atsargumo priemonių. Ačiū, ponia Bulon. Labai trumpai norėčiau išklausyti peticijos autorių ir komisijos. Vreau să-i spun domnului Preda că... Norėčiau ponui Predai pasakyti tiesą, projektas dar nepradėtas įgyvendinti, tačiau jis yra dabartinės vyriausybės programos dalis. Tai tiesa. Jie e, ketina pradėti projektą, galima taip pat pasitikslinti. Pramenu, pamenu, kaip ministras pirmininkas Bokas e, viešai pareiškė, kad projektas yra prioritetinis e, Rumunijos vyriausybės programoje. Antra. Projektas e, pradėtas prieš 15 metų. Galima kelti klausimą, kodėl jis užtruko 15 metų kodėl keturios ar penkios vyriausybės neturėjo drąsos patvirtinti projektą ir leisti pradėti įgyvendinti. Todėl, kad tai, kas sutarta e, vietos valdžios, prieštarauja įstatymams. Daug kas padavė į teismą vietos e, valdžią ir e, bendrovės O žmonės vietoje nori gyventi ramiai, kaip jūs gyvenate Bukarešte ir mes norime būti traktuojami taip pat kaip ir jūs. Tačiau e, ten įstatymai yra pažeidžiami ir tai buvo jau įrodyta per tuos 15 metų. Pirmininkė, neturime daug laiko, dar turime kitų peticijų. Ačiū. Raštu mes bandėme aiškiai išdėstyti tris aspektus. Visų pirma, projektas dėl savo dydžio nepriklauso jokiai kitai kategorijai. Jis nieko bendro su panašiais projektais neturi. Todėl reikia jį tinkamai traktuoti ir tinkamo dėmesio jam reikia skirti. Antra, Rizika nebuvo nepriklausomai įvertinta, neradoma jokios ataskaitos, kuri būtų visą apimanti ir parengta žmonių, kurių patikimumas nebūtų kvestionuojamas. Dauguma jų e, yra interesų konflikto situacijoje. Tai Taigi komisija ir peticijų komitetas gali pareikalauti, pareikalauti, kad būtų parengtas e, nepriklausomas e, vertinimas <clears throat> be interesų konflikto. Na, kaip ten bebūtų, operacijos dydis e, reiškia, kad potencialus įmanomų nelaimių poveikis būtų didžiulis, o įvertinimo neturime. Mes pagarbiai savo E, kreipimės ir atsakymė komisijos atsakymę parašėme, kad tokiais atvejais Europa taiko atsargumo principus tuo met, kai pavojus yra didžiulis arba labai didelis, tačiau tuo metu, konkrečiu metu negali būti įvertintas, nėra teisingo įvertinimo. Todėl mes prašome, kad e, projektas būtų sustabdytas, kol bus e, įvertinta situacija ir taip pat e, nenumatytų aplinkybių planai būtų parengti. Ačiū. Komisija. Ar komisija gali ką nors pasakyti? Gavome du klausimus, pabandysiu atsakyti juos labai greitai. Pirmasis dar projekto tarptautinės dimensijos. Pagal mano turimą informaciją projektui taikoma konvencija dėl aplinkos poveikio vertinimo. Taigi, rengiant poveikio aplinkai vertinimą turi būti įtrauktos ir aplinkinės šalis. Antras klausimas dėl <clears throat> nepriklausomos komisijos įsteigimo išanalizuoti socialinį, kultūrinį paveldą. Kai aplinkos, kaip aplinkos direktorato atstovas aš nesu kompetentingas atsakyti į tokį klausimą, jums leidus šį klausimą perduosiu kolegos komisijoje ir pateiksime jums atsakymą. Ačiū. Uh, Ačiū. Noriu informuoti, kad šįryt iš ryto sekretariatas gavo elektroniniu paštu oficialią Rumunijos e, nuolatinės atstovybės poziciją dėl to, kas aptariama šiandien ir dėl 27 peticijos dėl vėjo jėgainių, apie kurias kalbėsime po pietų laiškas jūs gausite, kai jis bus išverstas, kaip tai galima greičiau. Baigiant, galima pasakyti, kad komisijos, remiantis komisijos atsakum, atsakymu, mes paliksime peticiją atvirą, lauksime faktų tikrinimo vizito rezultatų ir taip pat lauksime komisijos atsakymų dėl nepriklausomos komisijos, kuri e, įsigilintų šį klausimą. Ačiū toliau. Peticija numeris 17, kadangi atvyko peticijos autorius. E, Peticiją pateiks e, ponia Šeila Eilis, E, organizacijos Residence Against Toxic Site e, vardu. Taigi prašau, pona Elis. Labai ačiū. E, kolegė, kalbėjau šiame komitete prieš šešis mėnesius, mes kalbėjome apie pylimą geologiškai e, nestabilioje vietovėje, kur anksčiau buvo kasama anglis ir pilimas statomas e, netoli gyvenamai namų parduotuvių, gali užteršti gruntinius vandenius Dabar gavome atitinkamus Junktinės karalystės atsakymus į e, klausimus, kuriuos uždavė šis komitetas, tačiau tie atsakymai parodo, kad Junktinė karalystė elgesi negarbingai, turime atkreipti dėmesį į tris dalykus. Pirmiausiai norime atkreipti dėmesį į kvapą. E, nuo 2000 metų apylinkių gyventojai kenčia nuo blogo kvapo. Šiuo metu Liepos mėnesį teismas priėmė sprendimą reaguodamas į šimtus skundų, e, tačiau skundai buvo atmesti e, ir žmonės ir toliau kenčia nuo blogo kvapo, kuomet buvo e, kreipiamasi į agentūrą kompetentinga, tai reaguojama būdavo labai vėlai e, ir e, kartais netgi buvo išsakomi labai nepagarbus komentarai apie piliečius, kurie e, šios skundus teikdavo. Į mano skundą buvo reaguota išvadinant mane serijinė melagė. Mm. agentūra e, pati jokių tyrimų neatliko, reaguodama iš šios skundus. Kalbant apie vandens užterštumą, tai vanduo buvo teršiamas dėl šalia esančio krovinių vežimo kelio. E, agentūra e, BIFA 2010 e, birželio mėnesį rašė, <clears throat> kad Neseniai įvykiai parodo, kokie pažeidžiami yra gruntiniai vandenys. 2010 rugsėjo mėnesį buvo pateikti atitinkami grafologiniai duomenys, e, e, kuriu, kuriais remintis buvo teigiama, kad nėra jokių e, rodiklių, kuriais būtų patvirtinama, jog E, užterštumo šaltinis yra vienas įvykis. E, taip pat e, buvo ten kalbama, kad azoto junginių ir chloro junginių koncentracija neviršyje nustatytų normų, tačiau agentūra pateikė neteisingą informaciją, sumažindama vandens užterštumo kiekį amonio junginiais. O, ne. E, nu, Taip pat e, vandens grėžiniai, kurie buvo stebimi per pastaruosius 25 metus, e, e, buvo užteršti Jose rasta 350 tūkstančių, 350 įvairių atliekų rūšių, kurių dauguma yra e, toksiškai taršios. E, agentūra 2010 e, spalį ir rugsėjį bei 11 kovą Bifos raginimams pritarė, sutiko su Bifos prašymais atitinkamos agentūros, atitinkamos valdžios institucijos išdavė leidimus vykdyti darbus, nesižvelgdami į šalia gyvenančių žmonių problemus, problemas. Tai reiškia, kad padėti, dabartinis aplinkybės mes negalima kreiptis jungtinių e, Jungtinės karalystės teismus. E, Bifa iš mūsų juokiasi, todėl mes e, kreipiamės e, į šį komitetą ir Europos komisiją siekdami, kad jos mus apsaugotų. Ačiū, kad atvykote. Ar yra komisijos atstovų, kurie norėtų pristatyti savo poziciją? From the commission? Yes, please. Thank you, Madam President. Um, the Commission, <clears throat> as you'll be aware... Ačiū. Pane pirmininkė, komisija e, nagrinėja šį, šią peticiją kuris, e, kurį laiką ir joje pateikiamus kaltinimus. Nenoriu kartoti informacijos, kuri pateikiama mūsų komunikate rugsėjo 6-7 dienos. E, Jungtinė karalystė pastaraisiais e, prieš metus aiškiai pareiškėme, kad e, jeigu būtų tinkamai apsaugota ta vietovė, tai jie nepatektų vanduo ir sumažėtų jo užterštumas. Liepos pabaigoje buvo gauta informacija, kad šio savartino gaunamų dujų projektas e, pasiekė pažangos, tačiau e, nepaisant to buvo konstatuota, kad gruntinių vandenų, vandenų taršos lygis padidėjo e, Po to mm, buvo minėtas e, transporto kelio, e, kuris e, yra nutestas šalia savartino atvejais ir įvykęs incidentas. Dabar kyla klausimas, remiantis peticijos teikėjų duomenimis, ar padėtis yra tokia, kaip tvirtina Knės kalydės institucijos, ar e, jinai yra nepakitusi. Prieš pradedant svarstyti šią peticiją, komisija jau buvo pradėjusi atskirą tyrimą, kadangi aplinkos agentūros ir vietos gyventojų tarpusavio santykiai buvo smarkiai pablogėję, nebeliko abipusio pasitikėjimo, todėl e, komisija kreipėsi į trečiąją šalį, kad e, pastaroji galėtų įvertinti gruntinių vandenų užterštumą toje vietoje. Junktinės karalystės valdžios institucijos 2006 e, metais atlikdamas atinkamą tyrimą su to sutiko. Komisijai kyla sunkumų dėl to, kad E, yra sudėtinga pradėti sutarties pažeidimo procedūras, nes sudėtinga surinkti atitinkamus įrodymus. Nepaisant to, buvo pradėtas pavyzdinis tyrimas ir tai pirmasis žingsnis link sutarties pažeidimo procedūros pradžios. Atsižvelgiant į e, peticijos teikėjų pateiktus naujausius duomenis. Galbūt dar kartą vyksime į Junktinę karalystę ir a, e, kelsime klausimą dėl a, e, dujų gavybos iš šio savartino. Savartino uždarimo ir e, po to iš naujo vertinsime padėtį vietoje. Uh, most, uh, most, uh, Pirmininkė, uh, atrodo, ta informacija nuteikia džiugiai, gaila, e, kad uh, ši peticija mūsų komitete svarstoma jau septynerius metus. Taip pat uh, Nesuprantu, kodėl buvo paskirta 27 tūkstančių svarų bauda, ką tokiais pinigais galima kompensuoti. Taigi šis klausimas lieka atviras ir aš tikiuosi, kad ponas Iturgais, kuris vadovavo atlikų e, tvarkymo pranešimo rengimui e, čia turės ką veikti taip pat. Manau, kad e, išsiųsime jungtinės karalystės aplinkos ministrui laišką, paprašydami daugiau informacijos apie ateitie numatomus veiksmus šioje srityje. Labai ačiū. There is uh, number 16. Toliau 16 peticija turėtų būti nagrinėjama. Tai yra 16 arba tokias punktas turėtų būti nagrinėjamas. Dėl naujų žiemos sporto rūšių, jų galimybė susimti tuo sportu Melau regione Austrijoje. Galbūt komisija pasakys, ką nors šią temą. That would speak about petition number 16. Peticija numeris 16, kuri darbo tvarkė yra 16 darbo tvarkės punktas. Okay. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Sorry for the delay, but uh, it was... Atsiprašau, kad vėluojame, bet mums buvo tikrai įdomus peticijos iš Rumunijos svarstymas, nes jos yra susijusi su šia peticija. Noriu padėkoti komisijai. Sužinau, noriu padėkoti už tai, kad suteikėte žodį komisijos atstovams, taip pat už galimybę aptarti poveikio aplinkai vertinimo uh, E, direktyvos įgyvendinimą. Taip pat jūs sakėte, kad aptardami savo veiklą konstatavote, kad poveikio aplinkai vertinimo direktyva, direktyvos įgyvendinimo klausimas dažnai keliamas šiame komitete ir kad dažnai skundžiamasi, jog jį prastai įgyvendinama. Kalbėsiu apie tos direktyvos prastą įgyvendinimą Austrijoje ir tai iš ties dažnai pasitaikanti problema vertinant jos gyvendinimą. Svarbiausia yra uh, Trankos tikrinimo procedūra, bandantis išsiaiškinti, ar būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Ir priimant sprendimą, valstybėms narėms suteikta kompetencija veikti savo nuožiūrą, tai yra arba nustatyti kažkokius reikalavimus, ribinės vertės kaltes arba vertinti konkretų atveju pagal jo aplinkybės. Palyginus statistiką, informaciją iš valstybių narių, pamatysite, kad iš visų pažeidimo tyrimų, kuriuos pradėjo komisija, 67 procentai yra susijęs su poveikio aplinkai vertinimo direktyvos gyvendinimu. Ir be teisingumo teismo sprendimus taip pat skirti šios problemų susijusių su šia direktyva vertinimui. Ponas Vylandas paprašė atsakyti į du klausimus. Kaip komisija užtikrins, kad, kad ši direktyva poveikio aplinkai vertinimo direktyva būtų įgyvendinta visose valstybėse narėse ir ar ji nemano, kad yra būtina pakeisti direktyvos e, priedus, kad būtų užtikrinta užtikrintas jos atitikimas kitiems es teisės aktams. Taigi aš kalbėsiu apie tos direktyvos įgyvendinimą ir jos e, e, perkelimą valstybėse narėse, paskui aptarsiu kitus aspektus. Taigi, siekiant užtikrinti, kad direktyva būtų vienodai taikoma visose narėse, komisija atlieka nuolatinius atitikties patikrinimus. Mes žiūrime, ar valstybės narės perkelia direktyvą, direktyvą ir kaip jos tą direktyvą įgyvendina. Taip pat remdamėsi skundų ir peticijų, kurių sulaukėme, mes taip pat vertiname, kaip direktyvą įgyvendina valstybės narės. Taip pat dirba ekspertų grupė, kurią sudaro nacionaliniai ekspertai, poveikio aplinkai vertinimo sties ekspertai ir kiti ekspertai. Mes keičiamės, toje ekspertų grupėje keičiamės nuomonėmis ir bandome susitarti dėl vieningo teisės aktų suvokimo. Kai kuriuose valstybėse ir yra tokios ekspertų grupės nacionalinių lygmenį, pavyzdžiui, Italijoje, Ispanijoje yra paskirti atstovai, kurie iš regionų taip pat nacionalinių mastų, kurie yra atsakingi už tos direktyvos įgyvendinimą. Komisija taip pat rengia gairių dokumentus, Tai yra dokumentai, kurie paaiškina, kaip reikėtų gyvendinti direktyvą. Pavyzdžiui, yra gairių dokumentas dėl e, patikrinimo procedūros, kaip ją reiktų atlikti. O šiais metais skelb, paskelbėme dokumentą, kur aptarta Teisingumo teismo precedentų teisė šioje srityje ir iki šių metų pabaigos e, tikimės parengti dokumentą dėl poveikio aplinkai vertinimo ir klimato kaitos ir poveikio vertinimo ir biologinės įvairovės. Nežiūrint mūsų pastangų, nežiūrint to, kad buvo sengti seminarai ir bandėme stiprinti gebėjimus, pavyzdžiui, šių metų pradžioje surengėme tris sesijas, kuriuose dalyvavo apie 300 teisėjų šias valstybių narių, pristatėme jiems poveikio aplinkai vertinimo direktyvos problemas, vis tiek išlieka problemų su direktyvos įgyventinimu valstybėse narėse. Sakyčiau, kad tai yra logiška, kalbant apie vertinimo etapą, nes e, kiekvienais metais visų e, ES atliekame 34 tūkstančiai tokių vertinimo procedūrų. Taigi nestebėtina, kad iškyla problemų ta procedūra susijusi, ne, ne, ne, iškyla problemos ne dėl to, kad direktyvos nuostatos yra neaiškios, nes tų nuostatų įgyvendinimą teismas yra nekarta aiškinęs. Problemos yra susijusios su politinės valios toka e, kai kurių institucijų darbe, taip pat e, tuo, kad e, trūksta tinkamų išteklių. Man buvo labai įdomu klausytis prieš tai vykusių diskusijų, nes kai reikia apsispręsti, ar reikia atlikti poveikio vertinimą ar ne, tai reiškia, kad reikia pasitelkti ekspertus vietos ir regionų lygmenių. Taip pat tai susijęs su uh, valstybių narių. Uh, su bendra valstybės struktūra dažnai susiję, ar, ar, ar federalinės struktūros valstybėse išlieka, iškyla kitokios problemos. Ir nors ir mes ir manome, kad direktyva yra tinkamai perkelta, tinkamai gyvendinanta, vis tiek iškyla problemų. Net jei mes ją pakeisime, nebūtinai problemos išnyks, nes, kaip jau sakiau, kiti veiksniai yra svarbu šiame procese. 2009-aisiais remdamiesi ataskaitą mes iniciavome viešas konsultacijas, remdamiesi direktyvos peržiūrą ir praeisiais metais taip pat įvyko konsultacijos su visuomenė ir vienas iš, viena iš dažniausiai minimų problemų tai tas įvertinimo etapas. Manoma, kad jis netinkamai atliekamas kai kuriais atvejais nusprendžiama poveikio aplinkai, poveikio aplinkai vertinimo nerenkti ir projektai tarsi išsisuka nuo to poveikio aplinkai vertinimo. Ir peržinčią direktyvą šis e, įvertinimo e, etapas projektų įvertinimo projektų to poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos reikalingumo įvertinimas bus vienas svarbiausių klausimų. Bet kaip jau sakiau, tai nereiškia, kad visos problemos išnyks. Ir jau sakiau, kad per metus atliekama 34 tūkstančiai tokių e, vertinimų, atrankos procedūrų. E, ir vis dėlto mes siekiame, kad tos direktyvos įgyvenimas visoje Europos Sąjungoje būtų e, vieningas. Ačiū, ponas Vylandas. Ja, vielen Dank. Also meinen Unmut über die Zeitplanung hier. Ačiū. Aš e, ilgai nekalbėsiu, nes priversiu laukti Lenkijos ombudsmeną. Noriu paklausti komisijos atstovų Pono Potočniko atsiųstas laiškas atsakant į gautą paklausimą, jame tvirtinama, kad e, silnėjimo trasos turėtų būti įtrauktos į e, atliekamo <clears throat> tyrimo dėl poveikio aplinkai taikymos rytį. Man atrodo, kad e, tas raštas patvirtina, kad pasikeitė komisijos pozicija, nes priešingų atveju būtų reikėję vadovautis ir skūsti nacionalinės teisės aktus, kurie ne, kuriuose nenumatoma įtraukti slidinėjimo trasų į šią taikymo sritį. Mes turime užtikrinti, kad slidinimo trasos būtų įtrauktos, nes tai taip pat susiję e, su konkurencingumu, su trasų įrengimo sąnaudomis, e, turint omenyje, kad reikėtų e, priklausomai nuo sprendimo, ar reikia ar nereikia atlikti poveikio aplinkai įvertinimą ir būtent visi šie aspektai atsispindi po to e, kainoje, kurią turi mokėti slidinėjimo trasų naudotojai, kainoje už galimybę naudotis liftais. Aš e, noriu gauti informaciją, ar komisija yra pritaikiusi e, e, atitinkamai prie naujos padėties savo ankstesnės gairės ar ne. Ir jeigu ne, tuomet galbūt kils klausimas, ar nereikia taisyti direktyvos. Ačiū. Tokiu atveju peticija lieka atvira komisija. E, noriu patikslinti. Komisijos pasiūlymas peržiūrėti direktyvą bus pateiktas kitų metų viduryje. Iki metų pabaigos paskelbsime papildomus gairių dokumentus. Tačiau dėl to, kaip e, antrojo priedo projektai, tokie kaip slinėjimo trasų projektai, turėtų būti vertinami pagal direktyvą, tai jau dabar turiu dokumentą apie patikrą ir e, teismo praktika rodo ir teigia, kad valstybės narės, e, numatydamas ribas ar analizuodama atvejus, turės žvelgti ne tik į projekto dydį, bet ir į jo vietą. Be to, vertinami projekto poveikį, ne tik tiesioginį poveikį turi vertinti, bet ir netiesioginį. Ši informacija pademonstruota mūsų esamose gairių dokumentuose, na, o atsižvelgiant į direktyvos peržiūrą, vienas iš tikslų būtų integruoti teismo praktiką į pačią direktyvą tam, kad būtų aišku, e, kaip e, ją reikia įgyvendinti. Tikiuosi, kad mano atsakymas patenkino parlamento narį. Ačiū, ponas Jondas. Galiu priimti jūsų atsakymą, tačiau tikiuosi, kad e, šis klausimas, e, jo bylos turinys bus atnaujintas, nes e, praėjus vieniems metams nuo faktų nustatymo misijos daug kas pasikeitė. Επομένως κρατούμε την αναφορά ανοιχτή και τα ξαναλέμε. Ευχαριστώ πολύ. Šis klausimas lieka atviras, taigi visiems dėkoju. Uh, waiting, I'm informed that we are waiting for the... Gavau informacijos, kad laukime, kol atvyks uh, Lenkijos ombudsmenas, ponas Vylandas dar. Jeigu dar turime minutę laiko, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad uh, tikrai skandalingai elgiamasi su mm, numatytų laiku, jeigu tiek peticijų autorių turi pristatyti savo e, peticijas, tai reikia kitaip planuoti laiką. Buvo e, be 2010 numatytas svarstyti šį klausimą, aš atvykau tuo metu ir turėjau laukti iki dabar, kol bus klausimas svarstomas. Manau, kad turime pakeisti savo darbo tvarkos taisyklės ir negalime leisti e, kad e, kiek nori kalbėtų vienos šalies atstovų, reikia priboti kalbėjimo e, laiką atstovams iš tos pačios šalies. E, aš negaliu daugiau taikstytis su to, kad šiame komitete yra svarstomi nacionalinės politikos klausimai. Pirmininkė, mes primsime domėm jūsų pastabą, ponė Vylandai. Deja, e, ne dėl jūsų minėtų problemų Lenkijos obusmenas šiuo metu nėra su mumis šioje salėje, jis vėluoja dėl kitų priežasčių. Norėčiau pritarti kolegos Vylando mintims, reikėtų mūsų darbo tvarkę peržiūrėti iš naujo ir kitaip paskirstyti kalbėjimo laiką. Šiandien e, ponas Vylandas e, nukentėjo, galbūt per kitą posėdį kiti kolegos nukentės. Aš manau, kad peticijų teikėjai, yra, e, kurių peticijos yra svarstamos peticijų valandos pabaigoje, turi pristatyti savo peticijas trumpai. E, ir tokia padėtis yra visiškai nesažininga jų atžvilgių, reikia geriau planuoti laiką, kad kiekvienas peticijos autorius atvykstantis į Briuselį būtų su juo elgiamasi vienodai. Uh, you know, oh. Θα, αναφέρω, θα μεταφέρω τις παρατηρήσεις σας στη γραμματική. Pirmininkė, labai ačiū. Sižvelgėme jūsų pastabas, sekretariatas padarys atitinkamas išvadas. Noriu dabar pasveikinti mūsų posėdėje e, profesorį Ireną Lipovič, Lenkijos e, ombudsmenę ir išklausysime dabar jos minčių. Chciałabym serdecznie przywitać Wysoką Komisję i podziękować. Norėčiau padėkoti už kvietimą atvykti jūsų komitetą ir supažindinti jūs su e, Lenkijos piliečių ombudsmeno veikla. Ši institucija Lenkijoje turi didelį pasitikėjimą Už tai esu dėkinga mano penkeriems pirmtakams piliečių reikalų, piliečių teisų ombudsmeno veikla įtvirtinta Konstitucijoje ir su jie susijusi patirtis yra labai teigiama, panašių institucijų veikla padeda įgyvendinti konstitucijos nuostatas, pagrindinis, pagrindinis statuto, mūsų veiklos nuostata teigia, kad e, ši institucija turi pasitarnauti ne tik piliečių, tačiau e, e, ir emigrantų besikreipiančių piliečių teisų ombudsmeną pasitikėjimą pagal 208 konstitucijos straipsnį. Piliečių teisų ombudsmenas turi ginti žmogaus ir piliečių teisės ir laisvės, kurios yra apibrėžiamos konstitucijoje ir kitose teisės aktuose. Nepriklausomai nuo e, E, politinės padėties, vyriausybės sudėties per pastarosius 20 metų Lenkijoje niekas nekvestionavo ombudsmeno įgaliojimų ar pozicijos. Ombudsmenas išskirtinai tik tai siekia ginti piliečių ir žmogaus teisės ir laisvės ir tuo ombudsmenas skiriasi nuo prokuratūros institucijų, pavyzdžiui kiekvienas Lenkijoje gali kreiptis į piliečių teisų ombudsmenas, siekdamas, kad būtų apsaugotos jo teisės ir laisvės, kurios, kurias pažeidė bet kokios valdžios institucijos. Ir e, šią galimybę piliečiai plačiai naudojasi. Apie 50 tūkstančių skundų gauname savo institucijoje per metus. Tie skaičiai kinta, tačiau e, daug maž e, skundų skaičius per metus yra nuo 50 iki 65 tūkstančių. Į ombudsmeno įgaliojimų e, sritį neįeina privatinės teisės klausimai, su šia problema susiduria Visi Europos ombudsmenai per pastarąjį susitikimą ombudsmenų Londone buvo šis klausimas svarstamas, taip pat bus rengiama speciali konferencija, nes vis dažniau atsitinka, kad e, žmogaus teisės yra pažeidžiamas taip pat ir pažeidžiant e, privačias ar ekonominės teisės, tačiau ombudsmenas e, neturi galiojimų tokių skundų svarstyti. E, Tuomet siūloma skreip, kreiptis e, skundo teikėjų į e, vartotojų apsaug, teisų apsaugos tarnybą arba į kitus e, kompetitingus organus ar institucijas. Pavyzdžiui, tais atvejais, kuomet yra ES arba viešojo sektoriaus lėšos yra naudojamos privačiais asmeniniais tikslais. E, E, tai valstybės kontrolės tarnyba Lenkijoje gali tokius skundus e, svarstyti, ombudsmenas gali į valstybės kontrolės tarnybą kreiptis ateityje, tokių problemų, manau, daugės. Tokiais atvejais ombudsmenas gali iš tirti ar patikrinti, ar e, kompetitingos institucijos tinkamai reagavo į gaunamus skundus. Toks atvejs buvo Poznanėje, kuomet Romų tautybės e, asmenys buvo išprašyti iš vieno restorano. E, tuomet mūsų tyrimas buvo susijęs su tuo, ar šiuo atveju atitinkamai reagavo komis, policija Lenkijos ir vietos valdžios institucijos, ar asmuo kuris e, e, tuo metu e, buvo restorano savininkas elgėsi tinkamai ar ne. Mes siekiame šias aplinkybės ištirti. Ombudsmeno veiksmai nesusiję su ES institucijų veikla ar vykdomais pažeidimais, susiję tik tai su Lenkijos institucijų pažeidimas. Tačiau mūsų bendradarbiavimas su Europos institucijomis vyksta sklandžiai. Noriu paminėti bendradarbiavimo projektą, kuris bus ateitie plėtojamas palaikant ryšių su komisija, siekiant užtikrinti, kad visi Europos e, ombudsmenai ateityje e, jos būtų galima kreiptis vieningų telefono numerių, panašių į e, pagalbos numerį 112 ombudsmenai vykdydami savo pareigas e, turi dažnai padėti daug pastangų. E, tiksliau, piliečiai, kurie naujai atvyksta į, šal, į šalį, e, jiems užtrunka pakankamai ilgai, kol suranda būdų ir galimybių kreiptis į ombudsmeną, gaunasi atitinkama informacija, taigi tas vieningas numeris uh, smarkiai e, labai padėtų e, išspręsti šias problemas ir aš šį klausimą iškėliau tarptautinėje ombudsmenų asociacijoje, kurios prezidimo nare esu, taip pat tikiuosi, kad ES, ES institucijos, jūsų peticijų komitetas pritars šiam pasiūlymu, nes tai būtų praktinė priemonė, kuria būtų galima geriau apsaugoti ES gyventojų, ne vien piliečių teisės remiantis Lenkijoje galiojančiais teisės aktais, e, piliečių teisų ombudsmenas gina Konstitucija apibrėžiamas žmonių, žmogaus ir piliečių teisės, tačiau taip pat uh, užtikrina lygi, lygių galimybių taikymą. Šios naujus įgaliojimus uh, aš esu įgavusi nuo uh, šių metų sausio pirmos dienos ir uh, remdamas šiais įgaliojimais galiu imtis reikiamų veiksmų. Deja, dar finansinių išteklių negavau šiais metais, kad galėčiau vykdyti šios įgaliojimus ir su jais susijusią veiklą. Tai tikiuosi bus numatyta busimajame institucijos biudžete, tačiau bendradarbiavant su ekspertų ir nevyriausybinėmis organizacijomis mes mm, įsteigėme tris komisijas kurios svarsto vyresnio amžiaus asmenų, neįgalių asmenų ir emigrantų diskriminacijos atvejus. Šios ekspertų grupės turi e, atitinkamus įgaliojimus e, veikti. Visuomenė taip pat mums padeda savo veiklą atlikti, kovojant su diskriminacija. Galiu paminėti, kad <clears throat> dalyvaujant žiniasklaidai ir e, visuomeniai šiuo metu e, vykdome įvairias akcijas, kuriomis turėtų būti palengvinamos galimybės e, Lenkijoje neįgaliems asmenims dalyvauti rinkimuose. Tai bus pirmoji tokio plataus mato, masto akcija, kurios e, metu bus skelbiami konkursai e, savivaldybėms, e, kaip įmanoma, geriau pritaikyti rinkimų apygardas, apylinkės tiksliau neįgaliųjų poreikiams tokių asmenų Lenkijoje yra apie 2 milijonus, 2 milijonai labai džiaugiuosi, kad visuomenė aktyviai dalyvauja šioje akcijoje, netgi ir Lenkijos prezidento kanceliarija šiuo metu prisijungia prie plačios koalicijos, kuri veikia šioje srityje, siekiant užtikrinti e, vienodas galimybės, lygiai teisiškumą. Mano institucija turi atitinkamas galimybės kontroliuoti ir atlikti tyrimus. E, galime renkti atitinkamas ataskaitas ir pranešimus. Ombudsmenas atlieka tyrimus, kuomet pažeidžiamos piliečių ar žmogaus teisės ir laisvės, gali būti e, remiamas vaikų teisų apsaugos kontrolieriaus e, skundais e, įvairių organizacijų, privačių asmenų teikiamais skundais, taip pat ir savo iniciatyva gali būti atliekami tyrimai. Ombudsmenas gali imtis e, įvairių veiksmų, jų mastas tačiau didėja tiek e, susijęs su bendrai su individualiu skundų svarstymu 2000, apie 2010 metų veiklą kalbant. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad uh, tragiškai e, e, žuvus mano pirmtakui dr. Kochanovskui mūsų e, skundų svarstymo apimtis sumažėjo, nes žmonės Lenkijoje labai prisiriša ne vien prie institucijos ombudsmeno, tačiau taip pat ir prie jo asmenybės, nepaisant to, kad uh, E, institucijoje dirba 265 žmonės, e, institucijos vadovas e, yra labai svarbus. 2011-aisiais manau, kad grįšime prie 2009 metų lygio, svarstant skundus ir netgi gal jų ištirsime daugiau. Piliečių teisų ombudsmeno vaidmo Lenkijoje susijęs su tuo, kad e, skundą galima teikti nemokamai, nereikia, nėra nustatyta jokios e, specialios formos, reikia tik duomenis e, pateikti skundo teikė, apie skundo teikėją, todėl gauname labai daug skundų, dauguma jų yra teikiama elektroniniu būdu, netgi žodžiu galima skundus pateikti ir žmonės labai dažnai tokia galimybė naudojasi žodiniai skundai skundai e, e, Lenkijoje yra susiję su e, nepakankama Lenkijoje išvystyta teisinės pagalbos sistema ir mūsų institucijos atstovai netgi tokią teisinę pagalbą dažnai teikia žodžiu tiesioginis mūsų darbuotojų darbas yra pirmiausiai svarstyti piliečių E, skundus, tačiau taip pat jie ir teikia piliečiams informaciją apie jų turimas teisės ir galimybės jomis pasinaudoti. Galima atvykti į, į mūsų institucijos e, biurą. Ir dažnai netgi valand, ištisas valandas e, mūsų darbuotojai kalbasi su nukentėjusiais asmenimis. 2010 metais gautų skundų apimtis turi būdingą struktūrą. Peticijų komitetas, manau, e, taip pat dirba panašiais ir gaunama naujų skundų, tačiau turime ir skundų, kurie nuolat teikiami iš naujo, vėl pas mus sugrįžta. E, tai, kad skundai grįžta, nereiškia, kad juos nebuvo atsižvelgiama anksčiau ar kad nesteikiama reikiama informacija. Šią skaidrį galite matyti, kiek gaunama naujų skundų mūsų institucijoje, kalbant apie naujus skundus, jiems būdinga Per pirmosius mūsų institucijos veiklos metus e, buvo gaunama daug naujų skundų dėl įvairių konstitucinio režimo vykdytų pažeidimų, po to tokių skundų mastas sumažėjo, nepaisant to jų kiekis lieka pakankamai didelis. Skundų svarstymo E, eiga, būdai yra labai svarbus mūsų institucijos veiklos elementas. Galime pradėti svarstyti patys šį skundą arba galime e, informuoti e, skundą teikėją apie galimybės kreiptis į kitas institucijas arba atmesti skundą. 60 procentų atveju mes skundus nagrinėjame, 34 procentai dažnai susijęs su teisinė konsultacija ir informacijos teikimu e, skundų teikėjams apie kitus galimus būdus įspręsti savo problemas, siekiant e, <clears throat> e, daugiau teikti šios, šias teisinės konsultacijas Įvykdėme taip pat atitinkamus mokymus, e, apmokėme e, Lenkijos Seimo ir Senato narių darbuotojus tam, kad jie taip pat galėtų suteikti pagalbą asmenims, kurie neturi galimybių kreiptis į ombudsmeną. Klausimai skundų pobūdis yra labai įvairus, kaip matote, pirmiausiai daugiausiai dominuoja skundai dėl tam tikrų baudžiamosios teisės sprendimų, nes e, Lenkijos ombudsmeno institucija yra vykdomoji e, OPCAT konvencijos institucija, baudžiamųjų bylų asmenys nuteisti baudžiamosiose bylose žino, kad gali kreiptis į ombudsmeną jeigu mano, kad jų teisės buvo pažeistos, e, taip pat administracinės teisės, viešosios teisės, sveikatos apsaugos ir užsieniečių teisų klausimai yra labai svarbus. E, pavyzdžiui, e, kiekvieną pavyzdį galiu pateikti vienos mongolų šeimos išsiuntimą pažeidžiant jų teisės. Tam uh, tikrus žiniasklaidos e, nušviečiamus veiksmus. Labai dažnai šios skundus mus pavyksta, pavyksta išspręsti teigiamai. Su užsieniečiai susijusių skundų svarstymas parodė, kad e, labai e, dažnai kad per artimuosius <clears throat> e, manau, kad per artimiausius e, metus galėsime pakeisti atitinkamus teisės aktus e, susijusius su vaikų palikimo atvejais valstybės globai ir kitais e, šeimai skausmingais atsitikimais. Ombudsmeno atstovai gali siekti įsiaiškinti įvykius vietoje, paprašyti papildomos informacijos iš teismų ar prokuratūros, e, susipažinti su svarstomos bylos ar tyrimo medžiaga. Lenkijoje šiuo metu manoma, kad ombudsmenas turi plačius įgaliojimus įvairiose srityse, tačiau mes negalime kontroliuoti baudžiamojo proceso eigos. Ta galime padaryti tik pasibaigus baudžiamosios bylos svarstymui, tik tada galime susipažinti su nuosprendžiu, su bylos medžiaga, tačiau net ir tokiais atvejais kartais sugebame pakeisti e, atitinkamą e, baudžiamosios bylos nutarimą arba e, pritaikytas baudžiamasios priemonės. G. Mūsų institucija taip pat svarsto ir individualius skundus, tai yra veikla panaši ir į jūsų komiteto veiklą ir šiuo metu tokių skundų apimtis taip pat didėja, tokia yra bendroji uh, tendencija. Taip pat e, mes e, galime reikalauti, kad būtų įmamasi drausminių priemonių, taip pat e, tam tikrą prasme inicijuoti teisėkuros procesus, ombudsmenė institucija tiesioginį teisėkuros te, iniciatyvos įgaliojimų neturi, tačiau gali įtakoti Lenkijos parlamento narius ir aš dažnai tokią galimybę pasinaudojo. Galite matyti čia, kaip e, su kokiamis problemomis e, dažniausiai susiję, susijusi yra ombudsmeno veikla. Tai labai įvairialypė klausimai savo kadencijos metu Aš e, atsižvelgdama į atsakymus gaunamus į e, valstybės institucijoms teikiamus paklausimus e, susitikime su generaliniu prokurat, prokuroru su teisingumo ministru, su kitais vyriausybės atstovais. Aš dažnai atkreipiu dėmesį į klausimus ir aspektus, kurie mano nuomonė turėtų <clears throat> būti teikiami, pavyzdžiui, su generaliniu prokuroru ir teisingumo ministru vykę susitikimai padėjo labai konkrečiai įspręsti e, konkrečius klausimus. Kitoje skaidrėje matote. E, kokį vaidmenį vaidina ombudsmenų institucijos veikloje bendradarbiavimas, pavyzdžiui, su Teisingumo ministerija. Kiekvienais metais turiu galimybę skaityti pranešimą e, Konstitucinio ir aukščiausiojo teismo teisėjams. E, tai leidžia man pristatyti e, problemas susijusias su e, svarbiausiais e, piliečių žmogaus teisų ir laisvių pažeidimais Lenkijoje, į kuriuos, manau, turi atkreipti dėmesį e, tiek administracinis aukščiausias ir konstitucinis teismas. Šiais metais buvau sustikus ir kalbėjau su visų šių institucijų teisėjais. Lenkijos ombudsmenas gali teikti uh, pasiūlymus e, ar kreiptis į konstitucinį teismą tiek e, abstrakčiais klausimais, tiek ir dalyvauti svarstant e, konstitucinius skundus. Ne visuomet tokių skundų būna daug, tačiau galime tokiais kreipimaisis didžiuotis, nes jie iš esmės pakeičia E, padėtį mūsų šalyje. Mano pirmtakas, pavyzdžiui, e, kreipėsi į Konstitucijos teismą dėl e, vyresnio amžiaus žmonių diskriminavimo, pensinio amžiaus ribos ir po šio kreipimosi teisė išeiti į pensiją tapo tikrą teisę, o ne pareigą nes e, darbdavys dabar norėdamas nutraukti darbo santykius su savo darbuotoju negali remtis vien tik tai pensinio amžiumi, turi rasti ir kitų priežasčių notarų veiklos atveju arba, e, pavyzdžiui, dėl aukštųjų mokyklų dėstytojų, negaliu kreiptis išeimo į pensiją į konstitucinį teismą, nes pati esu aukštosios mokyklos dėstytoja, tačiau toks kreipimas jis yra parengtas ir aš tikiuosi, kad e, jo bus pasinaudota vėliau. Man labai malonu, kad konstitucinis teismas visus ambicmeno prašymus e, reaguoja labai rimtai. Toliau matote, kad labai retai susidurime su atmestomis bylomis. Dauguma jų yra sėkmingai išsprendžiamas. Net jeigu ir pralaimime Konstitucinėme teisme, labai dažnai tai reiškia, kad tai yra tik tai viešos diskusijos pradžia. Ir galų gale įstatymas po šios diskusijos pasikeis, net jei užtruktų mėnesius ar metus. Kartais mes matome, kad e, galimybės laimėti konstitucinę teismą yra nedidelės, mes vis tiek e, bandome tai padaryti, nes tai, mes manome, kad tai yra geras būdas suskambinti alarmo skambučiu ir kreipti visuomenės dėmesį, nors žinome, kad Konstitucinis teismas ko gero atmes tokį kreipimąsi. Esu įstikinus, kad ir jūs panašiai dažnai taip elgėtės e, siekiant pažadinti visuomenę kai kuriais atvejais. Kai kalba baudžiamosius procesus, e, ombudsmenas gali pareikalauti, kad būtų e, inicijuotos tam tikros procedūros. mes taip pat galime panaudoti ir e, neįlinės priemonės, kai tam tikro sprendimo panaikinimo tai e, būtent šioje kompetencijos srityje turime labai daug, gauname labai daug prašymų ir skundų, kurios pateikia teisininkai. Ir dėl galimybės panaikinti teismo sprendimą mūsų teisininką dažnai vertina kaip paskutinę galimybę, paskutinę instanciją. Ponios ir ponai, ponė pirmininkė, šiame pasisakymė nepaminėjau kai kurių aspektų tai yra socialinio pobūdžio. Todėl norėčiau tarti keletą žodžių apie juos. Jeigu matau, kad mano bendras pareiškimas neduoda rezultato mm, tuo jau pat turiu. Galiu pasirinkti trejopą sprendimą. Pirmiausia, galima pradėti viešą diskusiją, pavyzdžiui, apie socialinę apsaugą benamiams. Po viešos diskusijos aš galiu pateikti bendrą pareiškimą ministrui pirmininkui, generaliniam prokurorui, teisingumo ministrui ar kokiam kitam ministrui kurio kompetencija susijusi su tuo atveju. Jeigu rezultatų nesulaukime, kaip, pavyzdžiui, dabar turime problemą Lenkijoje susijusią su ypatingomis policijos pajėgomis, kurios gali, gali klausytis telefonų skambučių Lenkijoje. Taigi, po mano pareiškimo, manau, kad viešoji visuomenė gali, visuomenė gali geriau suprasti mano e, ketinimus. Na ir galiausiai galiu pateikti skundą ir kreipimus į konstitucinį teismą, netrodo tuomet kažkas tai ypatingo ar e, išskirtinio. Ir mes taip pat galime organizuoti konferencijos, kaip buvo privatumo įstatymo Lenkijoje atveju. Pone pirminkė, ponas ir ponai, tai, ką papasakoju Jums šiandien, šiandien yra svarbiausi mano darbo aspektai, Lenkijos ombudsmeno darbo aspektai. Kompetencijos apimtis, kaip tikiuosi man pavyko Jums parodyti, yra gana plati, nes ši institucija buvo sukurta dar iki e, periname laikotarpio dėl socialinio spaudimo. Lenkijos valdžia šio posto įsteigimą vertino kaip būdą pažadėti piliečiams, kad bus užtikrinta daugiau laisvės. Kaip žinote, Lenkijos visuomeniai to niekada nebuvo pakankamai, tačiau kadangi šis pareigūnas egzistuoja Lenkijoje jau seniai, e, patirtis sukaupta yra tikrai nemaža. Ir tuo norėčiau baigti savo pasisakymą ir norėčiau, mielai atsakysiu jūsų klausimus. Κυρία Ιρένα Λίποβιτς, ε, η διαδικασία λέει, όπως μου λένε στη γραμμα... από τη γραμματεία... Ότι... Ačiū, norime. Dėkojame Lenkijos ombudsmeniai Irenai Lipovič sekretoriato darbuotojai prašė užduoti bendro pobūdžio klausimus ombudsmeniai ir ji taip pat bus čia, kuomet mes nagrinėsime tris Lenkijų piliečių patiktas peticijas. Ji bus e, mūsų posėdėje iki pat jo rytinio posėdžio pabaigos. Taigi, jeigu yra kažkokių bendrų klausimų, apie ombudsmenės pasisakymą. Prašau, tai yra galimybė užduoti juos. Ponas Jaras. Ačiū, ponė Lipovič. Taip pat norėčiau padėkoti kolegai Valenso, kuris e, pasiūlė atitinkamą idėją, dėja jam atsitiko nelaimė, negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, Tikimės, kad jis greitai pasveiks ir, vės, ir vėl galės dalyvauti mūsų komiteto darbe. Mūsų taip pat sieja bendra veikla. Tiek jūsų institucijos, tiek mūsų komiteto mes e, giname piliečių interesus. Taip pat esame tam tikrą prasme žmonių nuotaikos seismogra, atliekame žmonių nuotaikos seismografo funkciją, nes piliečiai į mus kreipiasi tiesiogiai ir betarpiškai, taigi man šios abi institucijos, tiek mūsų komiteto, tiek ombudsmeno institucijos, tik dar kartą patvirtina, kad mūsų demokratinės institucijos yra stiprios ir kad e, jos yra būtinos. leiskite užduoti keletą klausimų. Man padarė įspūdį jūsų veiklos sritis, kalbėjote apie savo darbuotojus, noriu paklausti, kiek turite tų darbuotojų e, savo komandoje, kad galėtumėte visus šios klausimus e, apriepti. Antras klausimas yra susijęs su vidutinė skundo svarstymo trukme, per kiek laiko pilietis pateikia skundą, gauna į jį savo į, į atsakymą. <clears throat> Ar esate numatę tam e, tikrą e, laiko ribą, iki kurios turi būti e, baigtas skundos svarstymas ir jeigu negalite e, to padaryti per numatytą laiką, ar pateikėte atitinkamą informaciją piliečiams dėl lėšų. Galbūt nelabai, ai, dėl tyrimo Pavyzdžiui, nežinau, teisingai supratau, kad galite patys patimtis iniciatyvos, kreiptis į teismą, jeigu gavote kokios nors informacijos, pavyzdžiui, iš, iš žiniasklaidos apie tam tikrus pažeidimus, man tai buvo naujas dalykas, ar galite tai patvirtinti, taip pat minėjote, kad galite, uh, turite galimybę atšaukti teismų sprendimus. Uh, kaip, kaip tai vyksta Vokietijoje, tokia padėtis būtų sunkiai įsivaizduotina, kad būtų galima atšaukti priimtą teismo sprendimą apie jūsų bendradarbiavimą. Paskutinis klausimas su peticijų komitetu Lenkijos parlamente. Jeigu toks egzistuoja, kaip vyksta tas bendradarbiavimas, dar kartą dėkoju, kad atvykote ir dėkoju už jūsų išdėstytas mintis. Pirmininkė, ačiū už daug jūsų užduotų klausimų. About... Jie prieštarauja jūsų anksčiau išsakytoms mintims. Pone Kešmanai, ne ponas Bustinaru. Ačiū. Turiu tik tai vieną bendro pobūdžio pastebėjimą. Man daro įspūdį, bet manęs nestebina tai, kiek galių jums sutikta ir kokį vaidmenį jūs vaidinate. Galite inicijuoti teisinės sistemos keitimus, jei būtina, ir pareikalauti žalos atlyginimo jei būtina. Noriu paklausti, kiek iš tiesų kompetencijų jums, jums suteikta dirbant <clears throat> su kitomis institucijomis. Kiek, kiek įtakos jūs turite? Galbūt Lenkijos ombudsmeno institucija galėtų būti pavyzdžių mums, e, tobulinant ombudsmeno įstaigas savo valstybėse. Pone Lipovič, uh, Kokie yra jūsų santykiai su Lenkijos parlamentu, instituciniu lygmeniu ir kokiu veiksmu įmamasi, kuomet jūs patikėte savo e, metinę ataskaitą atitinkamam komitetui? Thank you very much. And, um... Ačiū. Kalbėsiu trumpai. Noriu Jums taip pat padėkoti už pasisakymą. Aš atsiprašau, kad turėsiu išeikti. Išturėjau išeiti prieš pat pabaigą, nes man paskambino. Man tikrai daro įspūdį jūsų teiktų įgaliojimo apreptis, jūsų galimybės imtis veiksmų. Šiandien svarstėme peticiją dėl Lenkijos valdžios institucijų veiksmų. Svarsysime peticiją susijusių su skirybų e, tvarka. Ir, pavyzdžiui, tos pačios lyties susituokę asmenys negali išsiskirti Lenkijoje, nes, nes jie negali Lenkijoje ir susituokti. Taigi, tai yra diskriminacinė politika. Jūs kalbėjote apie laisvių apsaugą. Uh, Reikia užtikrinti laisvę apsaugą ir vienodo sąžininko traktavimo principo įgyvendinimą. Ar jūs nemanote, kad šiuo konkrečiu atveju to principo įgyvendinimas neužtikrinimas? Ar aš negalėtumėte savo institucijos kontekste pasidomėti? E, tuo principu, nes apie 40 Lenkijos piliečių šiuo metu susiduria su diskriminacija dėl to, kad dėl lyties jie negali ar, arba susituokti, arba išsiskirti. Kalbu apie tos atvejus, kuomet sąjunga buvo sudaryta vienoje iš ES valstybių narių, 16 valstybių narių, kurios pripažįsta teisės tos pačios lyties asmenims susituokti. Ačiū, ponia Kešmenė. Atrodo, kad daugiau niekas neprašo žodžio galimybės užduoti ombudsmenį klausimus. Pone Lipovič, prašau. E, chciałabym bardzo podziękować e, e, panu Jar. Ačiū. Pone Jarai, ačiū Jums už Jūsų puikius klausimus. Pabandysiu atsakyti juos. kalbant apie darbuotojų skaičių, mūsų įstaigoje dirba 260 žmonių ir jų tiek pakanka. 250 teisininkų. Ir mm, iki šiol mums pavyko susitvarkyti su darbo krūviu, išnagrinėti visus skundus. Šiais metais mūsų institucijos galios buvo išplėstos e, lygių teisų, lygaus traktavimo srityje ir dar septyni žmonės pradės dirbti, kad e, galėtume susidaroti su visų darbo krūviu. Bet šiaip mums pavyksta susidaroti su darbo krūviu. Kalbant apie numatomus nagrinėjimo terminus, jie yra nevienodi. Kai kuriais atvejais į, į paraišką atsakome per keletą dienų, tačiau kitais atvejais mums tenka laukti dokumentų ir kartais nagrinėjimas užtrunka iki kelių mėnesių, nes Nes, pavyzdžiui, jeigu reikia bylos, su bylos medžiaga susipažinti, tai užtruka keletą mėnesių, kol sulaukiame e, tokių dokumentų. Kartais tenka nagrinėti tikrai sudėtingus atvejus. Ir jei. Ne, jeigu reikia tik patikti paprastą teisininko išaiškinimą, reaguojant į skundą, tokių bylų, tokių skundų per dieną galima išnagrinėti dešimt, tačiau kartais tenka įsigilinti į teismo sprendimą ir tai gali užtrukti ištisas savaitės ar net mėnesius. Tačiau terminai nagrinėjant paprastą skundą yra mėnuo, o nagrinėjant sudėtingesnius atvejus, sudėtingesnius skundus, kuomet prašome teismo dokumento, užtrunka nuo 6 iki 7 mėnesių. kalbant apie mūsų aktyvų dalyvavimą bylos nagrinėjime teisme, mums iškyla problemų kuriais atvejais mums iškyla problemų. Toliau, teismo sprendimai. Galima paprašyti, kad teismos primtas sprendimas būtų anuliuotas dėl aplaidumo arba kažkokių tai juridinių klaidų. Tokia teisė numatyta ir ji numatyta bylos viena iš bylos šalių. Tačiau ombudsmenas irgi gali pasinaudoti šią teisę. Ir per 30 dienų pareikalauti teismo sprendimo nuliavimo arba jį nuliuoti. Kartais sprendimo anuliavimo galime prašyti, jei bylos šalis pati to negalėjo padaryti e, dėl kažkokių tai priežasčių. Pavyzdžiui, asmenų pabėgėlių išdavimo atvejais. Jei aš nusprendžiu, kad Lenkijos valdžia pažeidė įstatymą, tuomet aš galiu tokiam asmeniui pabėgėliui padėti ir suteikti jam pagalbą nagrinėjant jo bylą. Ir jeigu mūsų institucijos atstovai teikia pagalbą tokiems asmenims teismo, bylos nagrinėjime teisme, mes turime būti ypač atsargus, nes tai taip pat sučia tam tikrą žinę visuomeniai, pats tas faktas. Žinoma, 260 darbuotojų nepakanka dalyvauti daugelį teismo bylų. Tai vyksta tik išimtiniais atvejais. Pavyzdžiui, nagrinėjau atvejai susijusi su rasizmu ir ksenofobija. Mane ypač domina rasistiniai išpoliai sporto renginiuose, elgesys su romų mažumos atstovais ir nagrinėjant tokias bylas aš nusiųst, stengiuosi nusiųsti savo atstovą, kad jie stebėtų e, bylos nagrinėjimą teisme. Taip pat noriu pabrėžti, kad mes tikrai sėkmingai dirbame su, su peticijų komitetu Destage ir aš dalyvauju kai kurių Vokietijos institucijų posėdžiuose. Sakyčiau, kad tai yra vaikaus bendradarbiavimo pavyzdys. Ir šio bendradarbiavimo kontekste, bendradarbiavimo su Lenkija kontekste, aš inicijavau programą. kuri leis užtikrinti mm, į Vokietiją ar Nes karalystės emigravusių ir uh, benamiais tapusių žmonių apsaugą. Su Lenkijos konsulatu Hamburgė dirbame siekdami sutikti pagalbą tokiems benamiams. Dažnai tai yra, tai pasitinka tais atvejais, kai žmonės tampa sukčių aukomis. Turime apie 160 tokių atvejų šiuo metu ir bendradarbiavimas su, su Vokietija yra tikrai nepriekaištingas, dirbant tokį darbą. Pone Bostinaru, noriu padėkoti Jums už Jūsų komentarus. Taip pat noriu pabrėžti, kad mūsų susitikimai su peticijų komitetu ir kitais šio parlamento komitetais vyksta mm, nuolatos Tačiau aš negaliu kištis į teisės aktų rengimą Lenkijos parlamente, nes jei dalyvaučiau, tada negalėčiau protestuoti iškilus kažkokiams problemams tose teis, su, tų teisės aktų gyvendinimu. Aš galiu teikti nuomonės, uh, taigi negali išdalyvauti rengiant teisės aktų projektus ir tuo pat metu e, kištis į jų įgyvendinimo niuansus. Buvo nuspręsta, kad aš turėčiau e, skaityti pranešimus Lenkijos parlamente, pavyzdžiui, žmogaus teisų klausimais. pa, paprastai vieną kartą per savo kadenciją Lenkijos abudsmenas kalba, kreipiasi į Lenkijos parlamentą. Kita vertus, Lenkijos ombudsmenui suteikta teisė pasi, pa, pasisakyti Lenkijos parlamente, bet kada, jeigu jis ar jį mano, kad tai yra būtina. Aš stengiuosi dalyvauti įvairiose mokymo projektuose ir dirbu su atitinkamu e, Senato komitetu. Pone Kešmanai, dėkoju Jums už Jūsų klausimą ir noriu pasakyti, kad atsakydama Jūsų klausimą Noriu pasakyti, kad mes nagrinėjame visas peticijas, nagrinėjame visas peticijas iš Lenkijos, kur, kurios patiktos jums ir tuo konkrečiu pono Kešmeno minėtų atveju. Aš kreipiausi Lenkijos valdžią, ragindama pašalinti egzistuojančias kliūtis, nes tai nesusijęs su leidimu išdavimu. Kreipiausi Lenkijos valdžios institucijas kovo viduryje ir sulaukiau aplink, šau, vidaus reikalų ministerijos ministro atsako. Ir ministras pozityviai įvertino mano įsikišimą ir jis mano, kad šis klausimas turėtų būti išspręstas. Ir kaip suprantu, pono Biedron atvejis, viena iš peticijos autorių atvejis buvo išspręstas teigiamai. Ir norėčiau, kad dabar Lenkijos ministro atsakymas pažadas būtų įgyvendintas praktikoje. Ir tikiuosi, kad po rinkimų naujas ministras tesėjęs dabartinio ministro pažadą. Bet atrodo, kad šis klausimas ir išsisprendžia. Like to... Ačiū, aš taip pat norėčiau pasakyti, kad esu gerai pozityviai nustebusi dėl tokių galių, kurios pagal teisės, Lenkijos teisę tenka Lenkijos ombudsmenui. Tai galėtų būti iš tikrųjų modelis. Aš e, manau, kad profesora Lipovič turėtų papasakoti apie tai kitiems, kitų valstybių ombudsmenams per Europos ombudsmeną, galbūt būtų galima apie tai padiskutuoti. Ir tikiuosi, kad jūs imsitės tokios iniciatyvos, mes ją tikrai paremtume kaip nors. Ir paskutinė pastaba, iš tikrųjų įspūdį daro tai, kad jūs naudojate atvira, atviros vyriausybės modelį. Mes pakeitėme šiek tiek tvarką. Aš Šiek tiek nerimauju, kad mūsų laukia dvi peticijos. Vienas iš peticijos autorių atvyko specialiai iš Berlyno. Jie turi. Ji buvo įspėta tik tai prieš dvi dienas, kad turi atvykti. Ir aš mm, džiaugiuosi, kad problema išsprendsta, tačiau aš nervinaus, kad neliks e, laiko kitai peticijai. Taip pat norėčiau pastebėti, sako pirmininkė, kad piliečių dalyvavimas kai kuriuose, atliekant kai kurias jūsų užduotis, taip pat yra įdomi patirtis. Norėčiau ir paprašyti, pasakyti komisijai, komitetui, kad būtų atkreipta e, į ten, tenden, dėmesis į tendenciją Europoje. Krize kai kuriems e, e, kiekvienos valstybėms tampa pagrindu panaikinti ombudsmeno pareigas. Ir tai susijęs su Italijos regiono taip pat Ispanijos, Kastilijos e, atveju. Krize didina žmonių bėdas ir būtent tada ombudsmenai, kurie e, padeda stabilizuoti politinę padėtį Europoje, yra naudingi. Norėjau tai paminėti e, parlamento komitetui. Taip, ačiū. Mes turėsime tai galvoje. Nagi, teskime peticijų svarstymą. Dabar 20 klausimas. Ir ponia Henrika Glentz pristatys šią peticiją. Szanowna Komisjo, petycja moja numer 1399 łamana. Ponas ir ponai, mano peticija 1399-2010 yra susijusi su susirašinėjimu tarp e, Europos valstybių. Kai Lenkijos pilietis gyvena užsienyje, jis negali gauti korespondencijos, e, nepaisant e, atitinkamų reglamentų pagal kuriuos paštu turėtų būti teikiami dokumentai, nepriklausomai nuo to, kur pilietis gyvena. Lenkijos teismai nusprendžia pas, sulaikyti dokumentus ir Lenkijos piliečiai negali išspręsti tų problemų. Dažnai tai susijęs su materialia žala, nes jie negali sureaguoti tinkamai, kaip nori, e, to nori teismas, nes negauna pranešimo. Taigi klausimas yra, kodėl Lenkija negalėtų pridėti prie savo taisyklių nuostatą, kad būtų laikomasi atitinkamų atėjimo reglamento, tai yra 1393 reglamento nuostatų. Aš manau, kad komisijos e, sprendimas būtų labai svarbus visiems Lenkams gyvenantams įvairiose ES šalise. Ačiū. Laska, to read the statement of the previous petition. Yes. Na, ši byla yra artimai susijusi su kitu atveju, su kita peticija. Abi peticijos susijusios su to pačiu faktu, su ta pačia problema, tai yra Problema, kaip e, pateikiami teisminiai dokumentai Lenkijoje. Lenkijos teisė nepasiveja e, demografinių pokyčių, pavyzdžiui, to, kad žmonės gyvena kitoje šalyje negu kad gimė ir peticijai, peticijos autoriai, e, peticijos 279 autoriai paprašė paskaityti jų pareiškimą. Sunku įsivaizduoti tikrą integraciją ir integracijos pranešimus susijusius su laisvu judėjimu, jeigu neįmanoma Europos piliečiams keistis korespondenciją visiškai laisvai. Nei jie, nei institutas negali apskeisti dokumentais laisvai, nepriklausomai ar tai susiję su teisminiais ar neteisminiais dokumentais. Tam ir skirta ši peticija. Europos komisija jau pateikė komunikatą, kurį mes gavome. Ir šiame komunikate kalbama, kalbama tik apie teisminius dokumentus, tačiau norėtume kalbėti ir apie plačiau Mes norime paminėti Europos integraciją ir tinkamą dokumentų įteikimą, kai kalbama ir apie neteisminius reikalus. Mes norėtume, kad būtų numatyta bendra procedūra, ar tai būtų baudžiamasios, administracinės, teisminės ar neteisminės bylos. Europos komisija komunikate kalba apie diskriminaciją tautybės pagrindų. Tačiau peticijos autoriai sako, kad tai nėra diskriminacija na, pilietybės pagrindų, o e, diskriminacija gyvenamosios vietos pagrindų. Na, o e, laisvė, laisvos judėjimas yra viena iš pagrindinių laisvių ES, todėl mes prašome komisiją atsakyti į tai, ką aš ką tik išdėščiau. Na ir rezumuojant, galiu mm, pasakyti toliau, kad e, kol kas Lenkijos e, padaryti teisės, teisiniai veiksmai prieštarauja e, tolesnė integracijai. Nes administracinėse bylose Lenkijos administracija siunčia paštu, jeigu asmo gyvena kitoje valstybėje narėje, tačiau šių metų gegužės mėnesį e, staiga buvo padaryti pakeitimai, nes e, iš taip vadinamo, e, vadinamo Lenkijos provincijos biuro gavome pranešimą, kad turi būti paskirstas atstovas, teisininkas, nes dokumentas nebus siunčiamas į į kitą valstybę tam tikrų adresų turi būti paskirtas įgaliotas asmuo, gyvenantis Lenkijoje, tuomet jis gautų tą laišką. Man e, integracijos laikais tai atrodo dar papildoma kliūtis. Mes negreuname esančias kliūtis, o kuriame dar naujas. Pacituosiu dar. Peticijos autoriai teigia, kad siekiant Europos tolesnės integracijos, turime užtikrinti, kad teisės aktai būtų suformuoluoti taip, kad palengvintų žmonių gyvenančių kitoje valstybėje narėje e, galimybės gauti laiškus, ar tai būtų susijęs su administraciniais, e, baudžiamaisiais ar neteisminiais reikalais. Taigi, abi peticijos yra susijusios su tą pačią problemą. Kartoju, kad atrodo mes nesugebame pasivyti Europos integracijos ir kurime naujas kliūtis savo piliečiams. Ačiū. Mr. Viktorovic and Mrs. Ka Panas Viktorovič ir pana Karanovska išdėstys komisijos poziciją. Uh, thank you very much. Uh, uh... Ačiū, kad suteikite žodį. Šios e, dvi peticijos labai panašios savo apriptimi. Aš e, atsakysiu klausimus susijusius su civilinė administracinė teisė, mano kolegė su baudžiamąją teisė. Kalbant apie galimybę susipažinti su dokumentais administracinėse bylose, ne, nesama e, atitinkamų instrumentų Europos Sąjungoje. 1393 e, reglamentas, pirmoji dalis, pirmasis straipsnis Jame pabrėžiama, kad reglamentas administracinėse bylose netaikomos. Taigi, vis dėlto kalbant apie 1135 ir 1625 e, Lenkijos civilinio proceso kodekso straipsnius, komisija mano, kad uh, šiuose dviejose straipsniuose yra pažeidžiama galimybė susipažinti su dokumentais. 2011 kovo 17 komisija kreipėsi į Lenkijos institucijas. Šiuo klausimu po trijų mėnesių gavo atsakymą iš Lenkijos teisingumo ministerijos, kuriame deklaruojamas pasirengimas pakeisti šių straipsnių nuostatas, tačiau tas e, buvo pareikšta šiek tiek aptakiai. E, komisija parengė formalę notą, kuri greitų laikų bus išsiusta Lenkijos institucijoms. Ačiū. Pone Granovska. Aš pabandysiu trumpai atsakyti apie baudžiamasios teisės aspektą pirmosios peticijos autorius 277 skundžiasi, kad kalbant apie valstybių narių bendradarbiavimą būdžiamosiuose bylose, e, numa, kad atitinkamuose sutartyse numatyta galimybė uh, E, perduoti dokumentus ES e valstybių ir teritorijoje esantiems piliečiams ir kad esą e, baudžiamoji e, Lenkijos sistema nepasirūpino tuo, kad ta informacija būtų jai perdota. Taigi, iš esmės kalbama apie turimas omenys saistančios nuostatos, kurių uh, pagrindų galima palaikyti, galima palaikyti dialogą elektroninėmis priemonėmis arba e, bendraujant paštu. Ir čia iškyla du klausimai, aš bandysiu aptarti civilinės teisės aspektą ir baudžiamosios teisės aspektą. Visų pirma, ar komisija iš viso turi teisę e, renk, teikti teisės akto iniciatyvas šioje srityje. Po Lisabonos sutarties mums suteiktos minimalios kompetencijos kištis į e, nuostatų rengimą reglamentuojančių baudžiamąją procedūrą. Aš galėčiau e, išvardinti sutartise numatytą sąrašą 82 straipsnėje. Kalbama apie minimales minimalius bazinius reikalavimus taip pat dėl įrodymų priimtinumo, e, aukų teisų, taip pat tais atvejais, kai klausimas susijęs su procedūrinėmis e, proceso šalių teisėmis. Kalbant apie tai, kokiu procesu mes turime, galime remtis, tai mes nesame laisvi e, daidami tokį pasirinkimą straipsnė tai numatyta. Taip pat čia kalbame apie politinio pobūdžio prioritetus ir teisinio ir juridinio pobūdžio pri prioritetus. Norėčiau priminti 2009 tarybos patvirtintą kelio, kelio gairių dokumentą, <clears throat> ko reiktų siekti, užtikrinant e, asmenų, kurie, kurie yra kaltinami pagal būdžiamą procedūrą teisės. Ir čia periname prie konkrečių sektorių. Noriu pakalbėti apie darbus, kurie jau yra pradėti. Pavyzdžiui, direktyva dėl dokumentų vertimo, direktyva dėl galimybės duoti advokatų paslaugomis, taip pat e, dėl apkaltintam, dėl teisių išvardinama apkaltintajam asmeniui. Taigi čia kalbame apie e, pagrindinės, kai kurias pagrindinės teisės, tarp jų teisę į gynybą. Ir pašto e, tarnybų pas, paslaugų tas rytis neapima. Kitas klausimas. Ar komisija gali vykdyti, gali paduoti į teismą valstybę narę, gali vykdyti persekiojimą valstybės narės atžvilgių dėl teisminių procedūrų aspektų. Noriu pasakyti, kad baudžiamosios, baudžiamojo proceso kodeksas, kuriame gyvena peticijos teikėja numato galimybę, kreipiantis į konsulatą arba per Teisingumo ministerijos tarpininką perduoti tuos dokumentus, kurie pasiektų kitos valstybės teisinės institucijas. Tačiau mes taip pat konstatuojame, kad tokia galimybė yra gana sudėtinga, nes Lenkijos kodeksas numato prievolę e, Lenkijos piliečiams gyvenantiems Lenkijos valstybės teritorijoje pateikti reikalingus dokumentus. Taip pat preliminariai galėčiau pasakyti. Žinau, ar jūs ga, gal, galite pasiūlyti sprendimą. Mes neturime laiko. Už dešimties minučių turėsime baigti posėdį. Mes konstatavimo, kad yra tam tikras tokių tendencijų augimas. Kalba, galime remtis konvenciją, kuri įsigalioja ir kuri. Ir kad ji gal, galios nuo 2014, bet mes norime, kad pasiūlytumėte sprendimus. Uh, Kalbant apie sprendimus, tuo tarpu nėra numatytų jokių sprendimų. Ir negalime, komisija neturi galimybės vykdyti persikėjimą prieš valstybę narę. Dziękuję bardzo. E, ja pozwoliłem sobie dołączyć do Państwa. Labai ačiū. Aš pasinaudosiu progą sudalyvauti šiame komitete, nors ir ne, nesu jo narys. Prieš keletą mėnesių pasinčiau klausimą Europos komisijai. <clears throat> Ir labai panašų klausimą gavau, kaip ir šiandien išgirdome. Tai reiškia, kad diskriminacija egzistuoja, kai kalbame apie teisminius dokumentus O kai kalbame apie administracinius dalykus, tai jie nieko negali pasakyti. Tačiau, kai kalbame apie baudžiamasias bylas, mums reikia daugiau garantijų dėl abiejų šalių teisų. Tačiau aš iš tikrųjų nesuprantu, kodėl negalime viską vertinti vienodai. E, ir e, civiliniuose reikaluose, administraciniuose reikaluose. tai yra atvejai, kurie nėra tokie jautrus kaip daudžiamasis persekėjimas. Kodėl? Klausimas komisijai yra, kodėl jūs nematote diskriminacijos, kai kalbame apie laisvą judėjimą ir kai daromos aiškios kliūtis e, dokumentų, neteisminių dokumentų įteikimui. Labai ačiū. Tai ir yra klausimas, į kurį mes turime gauti atsakymą. Ir tikėkime, kad tas atsak, tokį atsakymą gausime. Dabar turime perėti prie kito klausimo. Dar viena peticija iš Lenkijos, tai yra klausimas numeris 21. Man labai malonu, kad ambutsmenė yra būtent čia, nes komisija turės atsakyti į mūsų klausimą. Ir lauksime sprendimo. Malonu, kad čia yra ambutsmenė, nes jeigu jūs sėdite šioje salėje ir girdite, kaip sudėtinga ir matote, kad kai kurios, kai kurios e, Lenkijos procedūros prieštarauja integracijai, tikiuosi, kad jūs ir jūsų komanda galės e, imtis veiksmingų žingsnių toms procedūroms pakeisti, nes kaip matote, kai kurios iš jų e, Lenkijoje, na, ne, neteisingos. Malonu, kad jūs esate čia ir tikiuosi, kad mums padėsite. Taigi, peticijos autoriai, prašom. E, Pane pirmininkė, e, kampanijos prieš homofobiją vardu norėčiau padėkoti už tai, kad mes galime pateikti savo peticiją dar kartą. Mūsų peticija yra susijusi su Lenkijos administracijos požiūriu, kuri nes, nesuteikė ne, civilinės būklės pažymėjimų Lenkijos priečiams, kurie nori užregistruoti partnerystę su tos pačios lyties asmeniu kitoje valstybėje narėje. Kadangi nuo tada, kai Lenkija įstojo į Europos Sąjunga daug gėjų ir lesbiečių išsikraustė iš Lenkijos ir užmesgė santykius su užsieniečiais. Prieš e, užmėgsdami bet kokius e, santykius civilinę partnerystę ar e, užregistruodami vedybas, kitos administracijos reikalauja, kad būsimieji sutuoktiniai neturėtų, ne, nebūtų tokioje sąjungoje Deja, Lenkijos administracija laikosi politikius ir neišduoda tokių dokumentų Lenkijos piliečiams, kurie ketina registruoti santoką ar civilinę partnerystę su tos pačios lyties asmeniu. Tuo pat metu Lenkijos piliečiai laukiantis, kol galės susituokti su tos pačios lyties asmeniu, kitos šalių, kitų šalių na, gali gauna tokios dokumentus. Taigi mūsų organizacija gavo maždaug 50 skundų per pastarosius metus iš Lenkų gėjų ir lesbiečių, kurie nori registruoti sąjungą užsienyje. Jiems atsakyta išduoti dokumentus. Lenkijos spauda mini E, civilinių pareigūnų teiginius, kad jie atsisako užduoti tokius dokumentus iš tikrųjų. Tai yra plati problema, kurios šaknis yra viešojo politikoje diskriminuoti seksualinės orientacijos pagrindų. Elžbieta Režiševska e, vienodų lyčių lygybės lyčių, a, e, įgaliotinė sako, kad reikia pradėti e, diskriminavimo procedūrą. Ir ombudsmenas ir įgaliotinė sutrė, kad e, toks, to, tokia politika e, yra diskriminuojanti. Paprastas teisinio, teismų įstatymo pakeitimas, galiuojant abiems partneriams vienodas teisės neleistų diskriminuoti tokio atveju. Vidaus reikalų ministerija pripažįsta, kad e, įstatymo pakeitimas turėtų būti padarytas, iki šiol tai nepadaryta. Atsižvelgiant į Europos parlamento įgaliotimus, užtikrinant e, pagrindinės teisės valstybės narėse ir dėl to, kad negalime paneigti e, diskriminacijos valstybės narės praktikoje, prašoma Europos institucijų imtis veiksmų, kad ši situacija būtų pakeista. Ačiū uždėmesi. Labai ačiū. Aš tai, kad trumpai pristatėte savo peticiją. Dabar, pana Kešmanai, suteiksime žodį, ne, pirmiausia, išklausysime komisijos atstovų. Ačiū, pirmininkė. Aš dėja turiu labai greitai pristatyti komisijos poziciją. Paminėsiu, kad e, komisija žino apie šią problemą Lenkijoje, nes e, apie tai pranešama reguliariai ir po paskutinės peticijos šiame komitete mes e, e, Teisingumo generalinio direktorato vardu nusintėme raštą Lenkijos institucijoms gegužės mėnesį ir e, jame teigiame, kad minėti Lenkijos institucijų veiksmai gali apriboti E, Lenkijos priešių teisės, kurie e, nori e, švykti į kitas šalis, pavyzdžiui, Niderlandus, Švediją, Čekiją ir ten sudaryti tos pačios lyties asmenų partnerystę. Iš Lenkijos institucijų gavome atitinkamą atsakymą rūpiučio pabaigoje ir galime konstatuoti, kad padėtis šiek tiek keičiasi, tačiau kalbant apie E, konkretų veiksmų tvarkaraštį siekiant pakeisti dabartinę praktiką. Negavome e, aiškios informacijos. Atsakymas, atsakymas daro dvi dalis. Pirmoji dalis yra gynybinė, kurioje e, bandoma pagrysti atrenkamumo kriterijus, pagal kuriuos e, Lenkijoje asmenys gali sudaryti registruotą partnerystę ar e, santoką. O antroje dalyje kalbama, kad e, jau prasidėjo diskusija siekiant e, e, esamas kliūtis panaikinti, apie tai kalbėjo anksčiau Lenkijos e, ombudsmenė, tačiau konkretaus tvarkaraščio nebuvo pas, pasiūlyta, mūsų nuomonė šios peticijos negalime baigti svarstyti, būtent dėl minėtų priežasčių ir atsižvelgiant į Europos institucijų ir Lenkijos institucijų įgaliojimus, vis tik tai reikia imtis tolesnių veiksmų. Paskutinė mano pastaba būtų tokia, kad peticijos pabaigoje Lenkija aiškiai pareiškia, kad nepripažins pasikeitusios padėties ir jeigu Lenkijos piliečiai sudarys užsienyje tos pačios lyties asmenų santokas ar partnerystės, tai Lenkija nepripažins tokių santokų ir vėl iškils e, tos pačios lyties asmenų santokos pripažinimo problema nacionalinė, perkeliant atitinkamus teisės aktus nacionalinę teisę. Pirmininkė, dar dešimt minučių vertėjai dirbs. Uh, very brief. I thank the uh, Polish ombudsman for what she said earlier. Of course, uh, Noriu prisiminti anksčiau užsakytą mintį. Procedūra taikoma diskriminaciškai. Šio klausimo mes neišsprendėme. Noriu patikinti kolegas iš Lenkijos, kad homofobijos problem, pro, problemą sprendžia ne tik Lenkija. Kai kurios es valstybės steigėjos susidarė su tą pačią mhm. problemą ir komisija daro viską, kad ji būtų išspręsta. Todėl siūlau neužbaigti šios peticijos nagrinėjimo. Mums reikia sulaukti Lenkijos valdžios e, rezoliucijos šio klausimu. Ir noriu padėkoti peticijos autoriams už tai, kad atkreipė mūsų dėmesį į šį išties svarbų klausimą ir kaip buvo pasakyta, mes nevaidiname, mes nesikišame į, į valstybių narių uh, E, nacionalinius įstatymus, ypač, pavyzdžiui, santoko reglamentuojančius teisės aktus, bet čia kalbame apie diskriminacijos atvejį. Pone Debrun, ačiū. Dėkoju peticijos teikėjams, dėkoju visiems, kalbėsiu trumpai. Aš taip pat manau, kad labai svarbu šios peticijos nagrinėjimo neužbaigti ir konstatuoti dar kartą parlamento poziciją, galimybę laisvai judėti, nepatiriant diskriminacijos seksualiniu, lyties pagrindu. Netgi ir judėjimo procese. Mes turime net nuolat prašyti, kad komisija mus informuotų apie tai, koks darbas vykdomas, kad tas spraga neatsirastų. Taigi tai iš ties netidėliotinos skubos reikalaujantis klausimas. E, tutaj w tej sprawie akurat pani e, rzecznik już na początku. Suprantu, kad šiuo konkrečiu atveju ombudsmenas jau išsakė savo nuomonę, pakomentavo padėtį. Ir šio skundo nagrinėjimas vyksta. Taip pat darau išvadą, kad peticijos nagrinėjimas neužbaigtas, kad tik tai sulauksime reikalingos informacijos ir to skundo nagrinėjimas bus užbaigtas, mm, mes jos informuosime. E. Pirmininkė, ar galime baigti peticijų aptarimą ir norėčiau suteikti žodį Lenkijos ombudsmenį ir dar kartą padėkoti Jums už tai, kad skiriate laiko ir atėjote pas mus šį rytą. E, dziękuję bardzo. I rozpocznę może od Ačiū. Norėčiau pradėti nuo paskutinės peticijos. Esu įsitikinusi, kad tas konkretus atvejis išspręstas jau remdamasi mūsų atliktą analizę, skirtingai nei komisija, mes nemanome, kad teisės aktus reiktų keisti. Reikėtų keisti pasirinktą darbo metodą ir reikėtų keisti vidaus reikalų ministerijos taikomus metodus, prižiūrint, kaip dirba pareigūnai. Aš įsikišau, aš tą klausimą iškėliau ir ministras sutiko, kad pažyma tai, tai nėra leidimas sudaryti registruotą partnerystę, kad reikia tenkinti tam tikrus kitus reikalavimus. Ir man atrodo, kad reikėtų palaukti pasi ir pasižiūrėti, ar bus kitų atvejų. Jeigu o, paaiškės, kad bus atsisakoma išduoti tokius leidimus ir mes nuolatos susitinkame su LGBT e, narių organizacijomis. Taigi, jeigu bus atsisakoma išduoti tokias pažymas, mes tiesiog įsitikinsime, ar, ar ministras laikėsi savo pažado ar ne. E, vertinant viską iš širdinio požiūrio taško, padėtis yra gana aiški, mano akimis. Bet aišku, reikia palaukti ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodys praktikoje. Bet aš aišku stebėsiu situaciją, bet manau, kad įstatymų keisti nereikia. Tai vienas dalykas. Toliau Noriu padėkoti poniai Glens. Esu susipažinusi su jos byla, su jos atveju. Mes e, jos e, klausimų keturis kartus kreipėmės į įvairias institucijas, kreipėmės į vidaus reikalų ministrą ir keturiais atvejais iš penkių ministras su manimi sutarė, pritarė mano nuomoniai, bet mes nuolatos ginčiamės su vidaus reikalų ministru. Negaliu pristatyti visų detalių. Šių metų spalio, sužau, rūpiučio 30 ministrui, Lenkijos vidaus reikalų ministrui nusinčiau laišką, kuriame rašiau štai ką. Aš, kad aš ne, nesikėsinu į tą, tos tarnybos darbą, kuri užtikrina dokumentų e, pristatymą, išdalymą, bet akcentuoju, kad mums reikia tikslaus teisinio poveikio priemonė apibrėžimo, priemonių, kurį teisė turi e, ieškovas ir baudžiamosiose ir civilinėse bylose. Šiuo metu mūsų piliečiai turi daug didesnės judėjimo galimybės ir na, dokumentų pristatymas, teismo dokumentų pristatymas e, asmenį, kur, kur, kuriam jie skirti, e, daugiau kainuoja, nes žmonės gali būti kažkur išvykę kitur. Reikia, reikia nepamiršti, kad yra ir, kit, ir kitų susijusių juridinių problemų, o vertinant teisinę analizę, kurią mes atliekame. Noriu pasakyti, kad ir, ir komitetų, ir komisijoje, kad mes galime pasidalinti savo parengtos analizės rezultatais, bet noriu pasakyti taip pat, kad mes susidurėme su na, tam tikra ta, savo rušies teisiniais pastais. Pasigendame kai kurių teisinių nuostatų, Mes jau esame parengę planą, kaip spręsti šią problemą. Mano ir Lenkijos vyriausybės nuomonės šiuo klausimu išsiskiria. Sausio 19-ąją įvyks viešos diskusijos šią temą. Jūs visi esate kviečiami dalyvauti. Pone Kolarska Bubinska arba ponas Šimanskis galbūt norėtų ypač sudalyvauti tose diskusijose ir po to svarsysiu galimybę kreiptis į konstitucinį teismą. Nes būtent dėl tai yra, tai yra nesutarimo tarp ombudsmano institucijos ir Lenkijos vyriausybės esmė. Žinome, ir jūs, galime pasielgti jurisprudencijos atveju taip pat. Uh, pasitelkti atliktą teisę analizę ir noriu patikinti, kad ši problema bus išspręsta atėjus dirbti naujam parlamentui po pusmečio. Jei tai, to nepavyks pasiekti, aš kreipsiuosi konstitucinį teismą, bet tikėtina, kad naujasis teisingumo ministras e, pakeis šią, šią tvarką ir šią procedūrą. Aš suprantu, kad tai susijęs su kaštai, su, su kaina, bet aš galiu jūs patikinti, kad mes darysime viską, kad ši problema, šis klausimas būtų išspręstas. Uh, like you, Ačiū visiems. Thank you, madam. Oh, it was nice meeting you. Thank you. And uh, keep your.